Thank you, Mr. Commissioner Designate. Dėkuoju paskirtajam komisarui. Dabar pradėsime diskusijas. Pirmiausia, suteiksime žodį įtre koordinatoriui Janis Karinč, EPP. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju Katainen. Užimtumas, augimas, investicijos ir konkurencingumas. Tai yra keturios savokos, kurios tiesiog užbūrė mus politikus rinkimų kampanijose. Mes minime šiuos dalykus, tačiau kitas dalykas, kaip mes pasieksime šių tikslų. Savo pasisakymę jūs kalbėjote apie tai ir Jean-Claude Juncker, kuris taip pat minėjo apie minėjo 300 milijardų eurų kaip investicinę sumą. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti štai ko koks vaidmuo teks viešajam sektoriui, privačiajam sektoriui. Ir jeigu mes šitas lėšas iš tikrųjų numatysime investicijoms, tai kokių prioritetų e, vadovausimės? Ar tai bus pirmiausia energetika ir telekomunikacijos? Koks jūs požiūris į tai? Ačiū, Karinč. Jūsų klausimas buvo, iš kur tos lėšos bus gaunamos ir kam jos bus skiriamos. Iš tikrųjų, mums reikia naujos paskatos užimtumui ir augimui. Turime pakalbėti apie tikras investicijas, kurios sukurtų tikras darbo vietas. Mano uždavinys padidinti darbo vietų skaičių ir jūs pats paminėjote e, tas rytis, kurioms būtų galima panaudoti šias investicijas. Tai yra energetika, telekomunikacijos. Kol kas mes su komisijos pirmininku Junkeriu bandome išanalizuoti, kokios galimybės E, pritraukti naujų lėšų į šitą finansinių investicijų paketą. Žinoma, labai svarbu nedidinti valstybių narių biudžeto deficito ar įsiskolinimo. Komisija kol kas dar nepasikeitė nuomonėmis išsamei šiuo klausimu. Mes su e, komisijos pirmininku tik tai pamastėme apie tai, kad reikia renkti šitą paketą ir siekti politinio susitarimo. Ir žinoma, reikėtų atsižvelgti į tai, kad kai kurios finansavimo priemonės yra labai jautris, jautrios rinkos procesam. Taigi mes turime apskritai siekti padidinti pasiūlą ir paklausą, pasinaudoti Europos investicinių banko lėšomis valstybės narės turėtų daugiau įnešti indėlių į šią finansavimo priemonę ir, žinoma, reikėtų pasitelkti rinkoje esančiamis finansavimo galimybės. SND frakcijos vardu Rodrygės. Labas rybas, rytas Katainen. Iš tikrųjų reikia pokyčių Europoje. Norėtume paprašyti, kad jūs įsipareigotumėte, jog fiskalinė greita konsolidacija nebetaptų prioritetu, bet investicijos ir darbo vietų kūrimas. Labai plat, plataus masto investicijų reikės ir viešajame, ir privačiajame sektoriuje. Be to, reikėtų daugiau fiskalinės manevro laisvės ir reikėtų ir europinių investicinių programų, tai yra Europos investicinių fondų. Reformos turėtų būti vykdomos skatinant švietimą, inovacijas ir siekiant kurti kuo daugiau darbo vietų išmanesnėje ir aplinką tausojančioje visuomenėje. Ar jūs pritarite tokiems tikslams? Pane Rodrygės, dėkoju už klausimus. Jūs klausėte, ar reikėtų prioritarizuoti investicijas vietoj to, kad konsoliduotumėme biudžetus ir kad skatintume inovacijas, kurios galėtų leisti skatinti ekonomikos augimą. Aš pritariu jūsų nuomoniai. Situacija labai sudėtinga, mes turime atgaivinti pasitikėjimą Europo, Eurozona ir visa Europos Sąjunga. Tačiau mes neturime panikuoti. Aš manyčiau, kad dabar mes patenkame į kitą mūsų ekonomikos etapą. Mes turime galvoti apie ateitį, turime ypatingą dėmesį skirti investicijoms. Komisijos pirmininkas praėjusią savaitę sakė, kad reikia tiek viešų investicijų, kiek reikia ir tiek privataus sektoriaus investicijų, kiek įmanoma. Aš pritariu šiai nuomoniai. Mums būtina koordinuoti Europos veiksmus, minimalizuoti poveikį skolai, skolai ir biudžeto deficitui. Mes turime stengtis kuo daugiau naudos išpešti iš Europos e, biudžeto ir finansavimo galimybių. Taip pat reikėtų pasinaudoti Europos investicijų bankų kolėšomis, taip pat nacionalinių biudžetų lėšomis Ypač tos valstybės, kurios turi biudžeto perviršį, turėtų daugiau investuoti į ateitį, į savo ateitį ir kartu skatinti Europos ekonomikos raidą. Taip pat reikalingos priemonės e, suaktyvinti paklausą, tai yra reikėtų stiprinti skaitmeninę rinką, skatinti paslaugas. Tai yra kompleksinės priemonės, kurių turėsime imtis. ECR koordinatorius Keis Swinburne. Pratesdama Karinč klausimą dėl 300 milijardų eurų investicinio paketo. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbi priemonė, tačiau aš abejoju, ar šit tos lėšos bus nukreiptos į tikslingas investicijas. Mūsų manimų reikėtų tikslingai į projektus nukreipti šitas lėšas. Galvojant apie ankstesnius pilotinius projektus, pavyzdžiui, projektinės e, e obligacijas, reikėtų pagalvoti, koks turėtų būti tarpusavio e, finansavimo santykis tarp viešojo ir privačiojo sektoriaus. Norėčiau paklausti, kokie jūsų planai būtų suderinti privačiasias investicijas su viešojo sektoriaus poreikiai, poreikiais ir kaip jūs nukreipsite šitas lėšas ir kokių rezultatų jūs tikitės. Ar vertinsite pagal darbo vietų skaičių ar pagal investicijų apimtis? Dėkoju. Aš sutinku su jūsų nuomonė, kad viešosios investicijos neturėtų tiesiog nustelbti privačiųjų investicijų. Tai yra vienas iš svarbiausių mūsų tikslų. Mes negalime naudoti tik tai e, mokesčių mokėtojų lėšų ir turime pritraukti ir privataus sektoriaus lėšas. Mes turėtume užtikrinti, kad visos viešojo sektoriaus lėšos būtų e, tas e, variklis leidžiantis pritraukti, išlaisvinti privataus sektoriaus lėšas. Mums reikėtų labai apdairiai naudotis ES biudžeto lėšomis, kurios paskatintų daryti investicijas ir privačiajam sektoriui. Kai kalbame apie ilgalaikius sudėtingus projektus, yra nelengva apsispręsti. Iš tikrųjų, Čia šioje srityje yra labai svarbus viešojo sektoriaus finansavimas, kadangi privatus investuotojai turi turėti labai aiškę viziką, riz, viziją ir nelabai linkę rizikuoti. Tačiau kita vertus reikia labai aiškiai nubrėžti tas ribas, iki kurių E, privatusis sektorius norėtų eiti finansuodamas. Taigi, tuos klausimus mums reikėtų išsiaiškinti ateityje ir tiesiog pagalvoti, kaip geriausiai panaudoti viešojo sektoriaus lėšas, pritraukiant privačias investicijas. Ačiū, to. Ačiū toliau Alde frakcijos vardu, Ramon Tremozai Balcelis. Ačiū, pane pirmininkė, pane Katainenai, sveiki atvykę šį parlamentą. Atsakymuose raštu jūs daug kalbate apie ateities investicijų paketą. Daugelis iš mūsų su tuo sutinka, tačiau investicijos vien investicijų labui yra klaida. Turime e, pavyzdžių, kur pastatyti ES oro uostai, kur nėra lėktuvų, keliai, kur nėra automobilių ir panašiai. Kai kuriuose valstybės narėse E, toks vakarėlis, toks balius vis dar tęsiasi. Pone Katainenai, kaip jūs užtikrinsite, kad projektai atrinkti pagal tą nu, ateities paketą būtų, e, turėtų europinį interesą ir kurtų konkurencingumą, darbo vietas? Prašom pateikti pilnus atsakymus. Jeigu jums reikės mūsų paramos, tai mes vėl jūs paremsime, jeigu pateiksite mums konkrečių detalių. Labai ačiū, ponia Tremosa. Jūsų klausimai, klausimas apie tai, kaip panaudoti viešuosias lėšas veiksmingiau, neišvaistyti jų projektams, kurie niekam nepadeda, niekam nėra naudingi. Aš visada noriu sakyti mokesčių mokėtojų pinigai, nes kažkam gali atrodyti, kad Europos pinigai yra kažkas, kas ateina iš kažkokios juodos skilės. Tačiau iš tikrųjų tai yra pinigai iš mūsų piliečių kišenės. Ir todėl juos reikia naudoti kaip galima efektingiau, kad kiekvieną kartą, kai vykstame į užsienį ir pamatome oro uostą ar greitkelį, kuris mūsų, kaip, kaip žinome, iš dalies E, finansuotas mokesčių mokėtojų pinigų, galėtume juo didžiuotis. Aš manau, kad komisija ir ES apskritai yra, pas, yra pasimokę iš praeities klaidų, yra gerų pavyzdžių, yra blogų pavyzdžių. Todėl mums visada reikia išsamaus poveikio įvertinimo kaštų ir naudos analizės prieš pradedant didžiulius projektus. To reikalauja sąžininkas požiūris į mūsų mokesčių mokėtojus. Vienas iš konkrečių klausimų, kurį rengiame dabar, tai yra atrinkti, apsaugoti ir padėti valstybėms narėms panaudoti tą paramą, kurio jos gauna iš ES pusės. Projektai turi būti labai gerai suplanuoti ir tuomet tai padėtų išvengti tų nelemtų klaidų, kurių pasitaikė praeitie. Ačiū. Toliau Dimitris Papadimulis, GUE NGL frakcija. Pone Katainenai, labas rytas. Sveikiname Jums iš Graikijos ir GUE frakcijos. Europos centrinis bankas paskelbė tam tikrą kvantitatyvinio pinigų politikos palengvinimo priemonės, nepaisant to, kad um, kai kurie centriniai bankai tam priešinosi. Ar manote, kad pono Dragi e, pasiūlytos priemonės yra geros, ar jūs esate Bundesbanko pusėje? Ponas Junkeris siūlo e, tą šimtą milijardų eurų, kuris yra ESM šiuo metu sistemoje, būtų panaudoti stimuliuoti ekonomiką. Ponas Šoiblė Špygelėje parašė straipsnį, kuriame jis tam prieštarauja. Kurioje pusėje jūs esate? 2012 metais, kai buvote Suomijos ministras pirmininkas, jūs vienintelis iš visų ES šalių pareikalavote papildomų garantijų iš Graikijos 900 milijonams eurų. Ar jūs vienas vienintelis buvote teisus, o visi kiti klydo? Ar toks solidarumas jūsų nuomonė turi būti skleidžiamas, kai jūs būsite komisijos vicepirmininku? Ačiū, ponė Papadimulis. Aš neturėčiau komentuoti ECB politikos, net jei ir norėčiau tai padaryti. Tačiau galiu pasakyti, kad esu patenkintas to, ką padarė Europos centrinis bankas. Turime užtikrinti, kad Europa būtų patikima, ją būtų pasitikima. Net ir po to, kai turto kokybės peržiūra įvyko, įvyko stres testai, mums reikia ugnesenės, kad išorės pasauliai parodytume, jog Europa sugeba apsiginti e, nuo nenumatytų bankų e, griučių. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad nereikia naudoti pinigų, kol e, jų nereikia kur nors kitur panaudoti. Tikėkime, kad ESM pinigų neprireiks. Taip pat jūs paminėjote įkaito klausimą. Pasakysiu, kas įvyko. 2011 metais buvau finansų ministras ir mano šalis jau tuo metu dalyvavo e, rengiant pagalbos paketus Airijai ir e, Graikijai. Aš prieštaravau šiek tiek tik tai dėl Portugalijos paramos. Pas mus vyko rinkimai ir e, opozicinės partijos, pavyzdžiui, socialdemokratai, pažadėjo savo rinkėjams, kad jeigu jie taps vyriausybės partija, jie paraši, pareikalaus įkaito užstato taip, taip ir buvo. Po rinkimų mes e, pasiekėme kompromisą, kuomet iš Portugalijos neprašėme įkaito ir nusprendėme, kad jeigu EFSF bus panaudota, tai nebus panaudota, tuomet pareikalausime įkaito. Mes manėme, kad EFSF e, nereikės niekada daugiau panaudoti, nes žinome, kad atsiras ESM. Ir tai turėjo apsaugoti viską. Ačiū. Toliau ponas Reinhardas Butikoferis. Morning, Vice President. Labas rytas, paskirtasis vicepirmininkė. Dėl Europos investicijų plano norėčiau paklausti. Ar teisingai supratau, kad turime užbaigti su klaidingo taupimo politikos dominavimu Europoje? Kokie, iš kokių šaltinių turėtų ateiti tie nauji pinigai? Ar nebus naujų viešųjų pinigų? Tai kiek papildomų investicijų jūsų nuomonė reikia iš viešųjų finansų? Ir kokį vaidmenį suvaidins naujos technologijos, perinant prie mažo CO2 išmetimo technologijų ir ekonomikos šiame investicijų plano kontekste? Very much, Mr. Ačiū, ponia Bitikoferi. Jūsų klausimas buvo apie tai, iš kur tie nauji viešo sektoriaus pinigai ateis, kiek jų reikės ir kokį vaidmenį suvaidins žalios naujos technologijos, kuriant darbo vietas. Pirmiausia, noriu aiškiai pasakyti, Europos valstybės narės susigražino pasitikėjimą jomis. Daugelis šalių, kurios buvo pakliuvusios rizikingą padėtį, dabar yra vėl rinkoje, gali skolintis rinkoje. Norėčiau užtikrinti, kad Europa pademonstruotų savo jėgą gyvenindama ekonominę politiką ir išvengtų tokios situacijos, kuomet vienos ar dviejų ar trijų ar net penkerių valstybių narių rezultatai kelia, kelia pavojų kitoms. Todėl turime laikytis fiskalinės politikos, vykdyti fiskalinę politiką atsakingai ir toliau. Tačiau reikia naujų viešųjų investicijų. Aš manau, kad dauguma investicijų per 3-5 metus ateis iš, iš privataus sektoriaus, tai reikia ir viešojo sektoriaus investicijų. Papildomi pinigai viešajam sektorėje turėtų atsirasti iš koordinuotų europinių veiksmų, kad būtų galima minimaliai sumažinti viešojo sektoriaus skolą ir deficitą. Taip pat iš šalių, kurios turi namosios sąskaitos perviršį. Taip pat iš tų šalių, kurios neturi perviršio, turėtų prioritizuoti viešasias e, pajamas ir išlaidas, kad galėtų daugiau investuoti į mokslo tyrimus ir panašiai. Ir tai iš aksnės alga, kuriant naujas darbo vietas, naujas investicijas. Taip pat turime skatinti žalias technologijas, jų ateimą, kad jos pakeistų teršiančias technologijas. Ačiū. Čia buvo žaliųjų pasisakymas, o dabar Stevenas Wolfas, FDD frakcija. Aš Auflin, e, man atrodo, Sieno Vulfo šiandien kol kas nėra. Ar galėčiau užduoti klausimą? Pone Katainenai, jūs sakėte, e, raštu atsakėte, kad reikia atsakingesnės, atviresnės, įtraukiančios darbo rinkos. Ar jūs turite galvoje tarp valstybių narių e, ir jų viduje? Ir kai, kaip tai dera su ministro pirmininko Camerono tikslu apriboti laisvą judėjimą kaip sąlygą tam, kad e, jis remtų Junktinės karalystės narystę Europos Sąjungoje. Ačiū, ponia Vulfai. Man atrodo, e, žmonių laisvas judėjimas yra viena pamatinių vertybių. Tai yra viena iš ES steigimo, įsteigimo vertybių, todėl noriu labai smarkiai ginti šią vertybę. Ir aš taip pat labai sutinku su to, ką sakė šimtasis pirmininkas ponas Junkeris šiuo klausimu. Marian Tyson taip pat e, daug kalbėjo apie tai. Turime užtikrinti, kad nebūtų elgesio, kuris pažeidžia šio E, laisvo žmonių judėjimo principo gerąją geros valios pusę. Žinau, kad yra pasirengimų vykdomų e, darbo grupės lygmenių, bandant išsiaiškinti, kokios realios problemos kyla valstybėms narėms šiame kontekste. Negalime savo leisti prarasti piliečių pasitikėjimą, kai, kai mes pasisakome už tas e, pagrindinės vertybės, kaip žmonių laisvas judėjimas. Jeigu yra negatyvių elementų, piknaudžiavimo, tai su tuo reikės sustvarkyti. Ir aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė bus gera partnerė ginant mūsų pagrindinės vertybės ir ateityje. Thank you. Next. Ačiū. Dabar klausimas užduos Barbara Kapel, neprisijungusių parlamento narių vardu. Pane pirmininkė, paskatės komisijos nariai Katainė pas, per pastrosius metus išaiškėjo, kad šalis, kurių pramonės dalis bendrame nacionalinio produkte didesnė įveikė geriau krizę nei tos, <clears throat> kurios vertės sukuria mažiau. Nepaisant to, 3,5 milijono darbo vietų e, dingo krizės metu Europos Sąjungoje. Komisija yra pateikusi tinkamus pasiūlymus iki 20 metų padidinti pramonės dalį e, bendrame vidaus produktai 20 procentų, tačiau 2013 metų birželio mėnesį, palyginti su 12 metų duomenimis, 16 procentų sumažėjo perdirbamosios pramonės dalis bendrame nacionalinėme produkte. Pavyzdžiui, iš Austrijos buvo nemažai įmonių perkelta į JAV. Spalio 23 dieną vadovų taryba priimtvirtins atinkamus tikslus iki 30 metų, taigi noriu paklausti, kiek turėtų siekti Europos reindustrializacijos tikslai iki 2030 metų ir kokiu priemonių imsitės, kad užtikrintumėte pramonės įmonės išliktų Europoje ilgą laiką ir toliau. Ačiū už klausimą. Aš esu iš, iš šalies, kurios ekonomika buvo grindžiama eksportu, todėl puikiai žinau, apie ką jūs kalbate. Mūsų gerovės visuomenė <clears throat> rėmėsi e, tomis įplaukomis arba gyveno iš tų įplaukų, kurias Suomija gaudavo iš užsienio prekybos. šalis, e, kurių ekonomikos e, viešojo sektoriaus dalis ekonomikoje daugiau nei 55 procentus siekia, negali be pramonės vystyti gerovės valstybės. Šimtasis komisijos pirmininkas teigė, kad e, būtų naivu teikti, jo galime gyventi tik išteikdami naujas paslaugas. Nors šiuo metu veikia daug tradicinių pramonės įmonių, didžią dalį, kurios didžią dalį savo pajamų gauna iš naujų paslaugų teikimo. Aš daugiausia dėmesio skirsiu moksliniams tyrimams ir plėtrai, nes e, tai yra geriausias būdas tradiciniai pramoniai atsinaujinti. Mes turime kurti geriau veikiančią bendrąją rinką, pavyzdžiui, atsinaujinančią energijos šaltinių turime atnaujinti garbingus prekybinius sustarimus su kitomis pasaulio dalimis, turime užtikrinti sanglaudą, nes mums reikia aukštos kvalifikacijos darbo jėgą išlaikyti. Taigi konkurencingumas apriepia labai daug dalykų ir galima daug ką nuveikti tiek Europos, tiek nacionaliniu lygiu. Ačiū Pablo Zalba Bidegan e, nuo LP frakcijos. Ačiū, pane pirmininkė vicepirmininkė paskirtasis, ačiū už jūsų likščiolinius atsakymus. Du klausimus noriu užduoti. Pirmasis klausimas yra. Tiksliau vienas klausimas yra susijęs su tuo, kad ekonomikos augimui didelę neigiamą įtaką daro su kapitalu susiję aspektai, kaip ketinta bendarbiauti, todėl su busimo komisijos nariu Hilu ir taip pat reikia paminėti ambicingus kai kurių valstybių narių planus susijusius su komisijos nario Moskovičiai atsakomybės sritimi, kaip jūs ketinate koordinuoti veiksmus e, su kitais komisijos kolegomis, e, turint omenyje, kad jų veiklos rytis daro įtaką ekonomikos saugimui. Galbūt galėtumėte paminėti taip pat kai kurias priemonės, kurias pasitelkus būtų galima paskatinti mūsų konkurencingumą, nes konkurencingumas yra labai svarbi prielaida ekonomikai aukti. Ačiū už klausimą. Jūsų klausimas buvo susijęs su tuo, kaip aš koordinuosiu savo veiklą su kitais komisijos nariais, siekdamas konkurencingumo ir ekonomikos augimo gerinimo. Pradėsiu nuo antrojo klausimo. Pirmiausia, investicijų mokslinius tyrimus ir plėtrą. Mums reikia sukurti atitinkamą palankę aplinką, pavyzdžiui, susijusią su tinkamų mokesčių lygių. Mes kartu su GUE socialistai žaliaisiais ir e, LP sumažinome pelno mokestį 6 procentais, tačiau kartu mes padidinome e, kitus mokesčius. Galime pasitelkus mokesčių sistemą skatinti investicijas. Yra ir kitų dalykų, kurios pasitelkus būtų galima skatinti konkurencingumą apie savo veiksmų koordinavimą su kitais kolegomis komisijoje. Aš e, kalbėjausi su Jonathanu Hillu apie tai, kokiu pirmų veiksmų turėtume imtis, jeigu parlamentas mūsų kandidatūras patvirtintų. Mes turime planą su tam tikrų e, infrastruktūros investicinių projektų pasiskirstimo arba, <clears throat> pavyzdžiui, turime minčių apie tai, kaip pasitelkti Europos investicijų banką, siekiant gyveninti geriau savo politiką. Mes sėsime prie stalo su kitais komisijos nariais ir pasiskirstysime atsakomybės rytimis ir pradėsime veikti kartu nuo pat pradžių, o ne taip kaip anksčiau, kai kažkas atskirai kažką parengdavo ir po to pristatydavo komisijos kolegijos posėdėje. Mes pradėsime dirbti kartu nuo pat pradžių ir tas pasiūlymų paketas dar nėra baigtas, nes dar visų detalių nesuderiname, tačiau neilgai trukus jau tą padarysime. Eliza Ferreira dabar klaus, nu, SRD frakcijas, ponė Katanen, daug svarbesni yra jūsų veiksmai, nei žodžiai. Veiksmais jūs esate pagarsėjęs, būdamas finansų ministru ir premjeru savo šalyje, buvote vienas iš greščiausių taupimo E, didžiausių advokatų. Jūs kalbėjote, kad nusidėliai turi būti e, atsakingi už savo nuodėmes. E, jūs kritiškai atsiliepėte apie Ispaniją, Graikiją turėjo skolintis papildomai, kad jūsų reikalavimus įvykdytų. <clears throat> Jūs taip pat įnešėte savo uh, didelį indėlį formuojant Europos stabilumo mechanizmą, jis buvo neigiamas. Šiandien jūs siūlote atitinkamai remti investicijas į ekonomiką. Kodėl jūs tą darote ir iš kur jūs imsite pinigų? Thank you very much. Dėkuoju, ponė Freira. Mes turime mažinti biudžeto skolą, kad išeitume į tiesų kelią, augimo kelią. Ir žinoma, mes turime skatinti augimą, mažindami taip biudžeto deficitą. Žinoma, Daugelį valstybių piliečiai daug ką turėjo paukoti ir daug ko atsisakyti. reikėjo nemažai įdėti pastangų, kad piliečiai pasitikėtų tuo e, reformų paketu, kurio uždavinys buvo skatinti užimtumą. Aš manau, kad mes dabar jau atgauname pasitikėjimą. Ir dabar turėtume tiesiog e, imtis griežtų veiksmų, konkrečių veiksmų ateities labui. Mums reikia padaryti Europą konkurencingesnę taikant europinės ir nacionalinės priemonės, kad mažos ir vidutinės įmonės įgautų daugiau galimybių pardavinėti savo gaminius ir paslaugas plačių mastų. Mums reikalinga atsakingos fiskalinės politikos ir tokios, kuris skatintų augimą. Šitie du dalykai papildo vienas kitą. Tiesiog reikėtų ieškoti mus vienijančių, o ne skiriančių dalykų, o tai reiškia, kad būtina bendradarbiauti visoms politinėms partijoms siekiant paties geriausio sprendimo, geriausių praktinių investicijų būdų. Perduotų Maritai, perduotų Maritai Ulskop pirmininkavimą kitai mūsų klausimų daliai. Order, order. I'll give the floor to Ulrike Trebesius. On... Ulrike Trebesius, ECR frakcijos vardu. Gerbiamas Katainen, Atsakydamas į klausimus raštu, jūs kalbėjote apie tai, kad bandysite mažinti nedarbą ir skatinsime darbo jėgos judumą. Norėčiau paklausti, kaip ES vertina gerai išlavintų, išmokslintų pietų Europos valstybių jaunosios darbo jėgos judumą ir kaip tai atsilieps darbo rinkai ir kaip tie jauni žmonės bus integruojami į bendrą darbo rinką. Be to, reikėtų nepamiršti, kad tie jauni žmonės atsineša skirtingus uh, E, diplomus ir kaip apskritai tie diplomai bus pripažįstami su vienodami reikalavimai jiems pagal Bolonijos procesą. Ir be to, ką Jūs galvojate apie vadinamo vokiško Meisterbrief atšaukimą arba pameistrio dokumento atšaukimą. Ačiū, ponė Trebesijus. Aš turiu draugų pietų Europos valstybėse. Žinau, kad laikinai e, daug žmonių turėjo palikti savo gimtąją šalį, ieškodami darbo kitur. Taigi šitas laisvo judėjimo aspektas yra labai liūdnas, tačiau kita vertus yra galimybių surasti darbo kitose ES valstybėse ir regionuose. Niekas nėra vien tik juoda arba balta. Aš puikiai suprantu jūsų susirūpinimą ir puikiai suprantu, kad problemų kyla tose valstybėse, iš kurių jauni išsilavinę žmonės išvyksta. Todėl reikėtų imtis veiksmų įvairiais lygmenimis, kad būtų galima e, kovoti prieš jaunimo nedarbą. Jaunimo nedarbas yra sąlygojamas įvairių priežasčių. Europos mastu jis didėja, tačiau e, yra jaunimo garantijos yra ir kitų tarptautinio masto programų, kuriomis galima pasinaudoti. Mes savo šalyje parengėme tokią jaunimo užimtumo programą ir negaliu teikti, kad ES nusižiūrėjo ją ir pasiūlė panašią ES mastu. Jūs paminėjote galimybę harmonizuoti švietimo kokybės klausimus. Labai svarbu, kad išsilavinimas gautas vienoje valstybėje būtų pripažįstamas kitoje valstybėje. Tai galėtų būti viena iš priemonių, kurios turėtų atsispindėti valstybėms skirtose rekomendacijose. Harkin, Aldi, frakcijos vardu, ačiū, pasjotasis komisarė vakar dienos e, Europos užimtumo ir socialinės situacijos pežiūra e, e, rodo, kad pažanga yra nepakankama, bet to Vokietijos Vokietijos statistinės prognozės dėl ūkio augimo taip pat yra pakankamai liūdnos, kadangi augimas bus tik tai 1,4 procentai, vietai tikėtųsi dviejų ir daugiau. Labai svarbu iš tikrųjų, turint omenyje tokį ne, aukštą nedarbą, skatinti viešasias investicijas. Labai svarbu, kad nebūtų didinami mokesčiai. Jūs kalbėjote apie investicijas, nedidant skolos, todėl noriu paklausti, kaip galėsime nukreipti šitas viešasias investicijas, neuždėdami papildomos naštos biudžetui. Taigi, kas yra pirmesnis žingsnis? Ačiū, ponia Harkin. Jūs sakėte, tai yra vištos ir kiaušinio problema. Kas pirmas? Pirmiausia, mes siekime stabilumo, o jį pasieksime tik tai investuodami. Ir būtent per investicijas galime tikėtis augimo. Viešieji papildomi, viešieji finansai investicijoms gali būti paimami iš įvairių šaltinių tos valstybės, kuri biudžeto perviršį turėtų daugiau investuoti į ateitį ir taip pat skatinti Europos ekonomikos augimą. Mes turime imtis koordinuotų europinių veiksmų, mes jau turime sukaupę tokios patirties, kai viešasis finansavimas nebūtinai didina biudžeto skolą. Ir mes neturėtume e, tiesiog rizikuoti mūsų ekonomikos atgaivinimo e, programomis. Europos atgaivinimo, ekonomikos atgaivinimo e, procesai turėtų nesustoti. Jeigu mes nesinaudosime to multiplikatoriaus efektu investuodami, tai mes nepasieksime nieko. Visų pirma, bus reikalinga parlamento parama, parama valstybėms narėms, kurios laukia paskai, paskatų. Tiesiog komisija ir parlamentas turėtų iš vien raginti uh, akinti valstybės narės investuoti. Ir be to Europos investicijų banko skolinimo galimybių plėtimas. Tai yra viena galimybė ir žinoma nacionalinių bankų investavimo galimybės. Oh, sorry. Miguel Viegas from the GUE group. Ačiū dabar Miguelis Viegas, Guoja e frakcija. Ačiū. Pone Katainenai, man padarė įspūdį jūsų įžanginis pasisakymas Portugalijoje. Turėjome panašų atveju ponas Baroso nusprendė išvykti į komisiją ir paliko e, Portugaliją. Taigi aš suprantu, iš kur jūs atvyksate. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tokį faktą. Yra įrodyta, kad šalis, kuriuose yra didžiausios viešosios e, išlaidos, geriausiai susidarojo su krize. Ir tai yra šalis, kuriuose geriausias yra e, turto paskirstimas. Pavyzdžiui, Suomija. Suomijoje yra didžiausias viešųjų investicijų paskirstimas, viešų lėšų paskirstimas. Taigi, ar jūs e, ir toliau taikysite modelį, kuomet e, e, žlugdoma gerovė ir turtas suteikiamas vienų rankose, kitus pamirštant? Ar nebūtų pats laikas vėlgi pradėti taikyti sandarių, finansinių sandarių mokestį. Labai ačiū. Jūsų klausimas buvo apie tai, ar nereikėtų plačiau perskirstyti pajamas ir stiprinti ar didinti atlyginimus, o ne mažinti įmonių mokesčius. Aš esu iš e, vienos labiausiai įtraukiančios visuomenės e, pasaulyje. Mūsų visuomenėje lygybė tarp žmonių yra pamatinė vertybė. Taip pat mano šalyje nėra vienos organizacijos, kuri prieštarautų e, klesinčios visuomenės modeliui. Kaip sakiau, kad pagal mano patirtį Nebūtinai visi tam pritarė, bet pagal mano patirtį hmm, e, didžiausias tokios įtraukiančios visuomenės partneris yra pasaulinė konkurencija, nes šalyje, kur yra 500 milijonų gyventojų, kur e, viešasis sektorius na, sudaro daugiau kaip 50 procentų visos ekonomikos, jį negali savo leisti turėti vieną mm, geriausių švietimo sistemų ir įtraukianti e, socialinį modelį, jeigu nebūtų viena konkurencingiausių pasaulio šalių. Aš tikiuosi, kad Europos e, socialinis modelis, socialinės rinkos ekonomika bus pagrįsta aukštos kokybės darbo vietomis, didelį aukšto lygio švietimu, investicijomis į mokslinius tyrimus ir lankščia atvira vidaus rinka, kuri suteikia galimybių ir tradiciniai pramoniai, ir naujoms įmonėms, startuoliams. Jane Lambert, žalieji. Ačiū. Buvo malonu girdėti įžanginėje kalboje žodžius apie klimatą atsinaujinančius šaltinius, nes mes manome, kad jūsų portfelis turi tam tikrą spragą šioje vietoje ir neatspindi tos, to fakto, kad klimatas, e, finansinė ir socialinė krizė negali būti panaikintos atskirai. 20 metų strategija numato e, ekologinį perėjimą, tai yra labai svarbu. Ir tas, ta kryptis yra labai svarbi ir įgūdžių formavimui, darbo vietų kūrimui ir investuotojų pasitikėjimui. Taigi kokie argumentai ir veiksmai gali būti skirti skatinti tą pereimą prie ekologiškos ekonomikos komisijoje, taryboje ir dirbant socialiniais partneriais, kad būtų matoma pažanga, o ne tik tai gražų žodžiai popieriuje. Ačiū. Thank you very much. Labai ačiū, pane Lambert yra daug klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Kiekvienas turi jiems rūpimus dalykus, o man vienas rūp, labiausiai rūpimų dalykų yra e, atsinaujinančių šaltinių kuras gaunamas iš nemaisto sektoriaus. Tai yra vienas ryčių, kur aš norėčiau daugiau skirti dėmesio. Turiu pasakyti, kad nesu pernelik didelis optimistas vertindamas ekologiškus mokesčių pasiūlymų, apmokestinimo pasiūlymus, iš, kurios teikia komisija, nes valstybės narės nelabai pasirengiusios naudoti efektyviausias priemonės, propaguojant atsinaujinančią energiją ir teikiant paskatas geriausiams ir švariausiams technologijoms. Tačiau aš dirbsiu kartu su Pieru ir kitais komisijos nariais, kurie atsakingi už šią sritį, nes aš pats sukūriau e, emisijomis pagristą kūro ir kitų energijos formų apmokestinimą. Ir ta sistema pradėjo veikti nuo pirmos dienos. Emisijos pradėjo mažėti. Taip pat panašius mokesčius pritaikėme automobiliams. Tai yra tik tai vienas iš klausimų, aišku. Bet emisijų prekybos sistemos reforma turbūt yra viena būtų įtakingiausių ir svarbiausių. Ir tai yra komisijos darbo tvarkėje. Ačiū. Patrick O'Flynn, e FDD frakcija. Ačiū, ponia Kataininai. Komisijos, paskirtasis komisijos narys Hilas nenoriai kalba apie legitimių Londono syčio interesų apsaugą. Ar jūs tam tikrą prasme jo viršininkas pripažįstate, kad visai sąjungai būtų naudinga, kad e, pasaulinis e, finansų centras būtų Europos Sąjungoje? Ar norėtumėte, kad būtų daugiau tokių finansinių centrų Europos Sąjungoje? Ir e, Frankfurtas turbūt turėtų būti skatinamas aukti, kad e, sumažintų Londono dominavimą. Thank you. Ačiū. Man svarbiausia yra diversifikuoti mums savo kapitalo rinkas, kad pinigai tekėtų ten, kur jų labiausiai reikia. Tai nėra geografija, mano nuomonė. Aš nieko prieš, kad e, Londonas auktų ar Paryžius ar Frankfurtas auktų kaip finansų rinkos centrai. Tačiau ko mums labiausiai reikia yra geresnės kapitalų rinkos, kapitalų, kapitalo sąjungos. Ir čia apjungiame daug klausimų. Esminė mintis yra leisti kapitalui laisviau tekėti iš vienos šalies į kitą ir sukurti geresnės finansavimo priemonės, e, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pirmiausia, veiksmai, kurių reikės, jeigu komisija galės pradėti dirbti greitai ir jeigu aš ar Jonathan Hillas būsime patvirtinti, tai yra sukurti standartus aukštos kokybės e, pavertimų vertiminiais popieriais, kad e, galėtume šią priemonę naudoti tam, kad sustiprintume MVI galimybės gauti finansavimą. Antra, bendri patikimi standartai tarplėsiniai kreditų informacijai apie MVI. Čia tai padėtų taip pat MVI. Taip pat prisidėti prie Europos rinkos E, formavimo privačiom akcijų išleidimui. Kaip sakiau, čia nėra man tik tai geografija ar miestų pavadinimai. Tai yra konkretus pokyčiai reformos, kad palengvintume verslui galimybę gauti finansavimą, kad jie galėtų kurti darbo vietas. Ačiū toliau, Nikolas Bey, neprisijungusių atstovas. Fonctionnement et les orientations Pane komisijos narė, ES institucijų veikla parodo, kad ES institucijos yra apakusios nuo tam tikro liberalumo. <clears throat> Pagal Romos starties 44 straipsnio antrąją dalį vystimasis turėtų būti natūralus valstybių narių pasirinkimas ir Tų nuostatų turėtume nepamiršti, jeigu norėtume suteikti vėl prasme Europos Sąjungai. Taigi jūs teigiate, kad vienas iš jūsų prioritėtų bus modernizuoti teisės aktus, siekant apsaugoti darbo vietas ir e, nebloginti darbuotojų darbo sąlygų. Mano klausimas yra toks, Kodėl e, šiuo metu bandoma ES teisės aktus e, tvirtinti vadovaujantis amerikinių arba Kinijos e, pavyzdžių? Pone Katainina, galite atsakyti. Ačiū. Sutinku, kad mes negalime konkuruoti su Kinija atlyginimų srityje. Yra ir daugiau šalių pasaulyje, kuriuose atlyginimų lygis arba darbuotojų apsaugos lygis yra daug mažesnis nei Europoje. Negalime su jomis konkuruoti, netgi nereikia mėginti su tomis šalimis konkuruoti atlyginimais arba kuo žemesniais socialiniais standartais. Europos socialinis modelis yra grindžiamas visiškai kitokiu požiūriu. Pirmiausiai, e, jis e, grindžiamas vienodomis galimybėmis visiems aukšta kvalifikuota darbo jėga, kuriančia pridedamąją vertę, jis grindžiamas e, švietimu, moksliniais tyrimais, nes vėlgi mums reikia pridedamosios vertės. Europoje yra daug šalių, kurios yra tokio aukšto profesinio lygio, kad mes e, negalime gauti pakankamai įplaukų, gamindami tik tai labai e, paprastus produktus. Todėl žmonių darbuotojų socialinė apsauga ir uh, užtikrintumo lygis turi būti užtikrintas. Jeigu ne susitarsime dėl prekybos su jungtinėmis valstijomis tinkamomis sąlygomis, prarasime daugiau. Jeigu susitarsime, tuo tarpu galime paskanti ekonomikos augimą, mokesčių įplaukas ir naujų darbo vietų kūrimą. David Kasa iš nuo Europos liaudės partijos. Dabar klaus ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisijos nary. Anksčiau siekiant įveikti krizę, Europa taikė taupimo politiką ir ją įgyvendina. Šiandien kalbama apie investicijų politiką kaip naują priemonę. Tikiuosi, kad šią politiką įgyvendindami e, sugebėsime parlamente susitarti tarp atskirų politinių frakcijų. Kalbėjote apie 300 milijardų eurų investicinį paketą, jeigu bus patvirtintas šis biudžetas, komisija mums turės pristatyti prioritetinės investicijų sritis ir būdus, kaip šios lėšos bus panaudotos. Noriu paklausti jūsų, kokias prioritetinės sritis nurodytumėte, kuriuose būtų galima investuoti ekonomiką ir kurti naujas darbo vietas. Ačiū. Ačiū, ponė Kaso. Prioritetai, ties kuriais turime susitelkti, yra susiję tiek su paklausa, tiek su pasiūla. Mums reikia abiejų dalykų tam, kad paskatintume privatų sektorių investuoti. Be to turime kuo veiksmingiau naudoti viešojo sektoriaus išteklius. Esu tikras, kad sugebėsime rasti papildomų <clears throat> išteklių viešojo sektoriaus investicijoms, nes e, jos yra būtinos siekiant paskatinti ekonomikos augimą, veiksmingiau naudodami ES biudžetą, pasitelkdami viešuosius finansinius inter, instrumentus, priemonės geriau nei anksčiau ir paskatindami biudžeto perviršį turinčias valstybės narės investuoti daugiausiai infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir plėtrą mes galime rasti tų papildomų išteklių. Tačiau taip pat norėčiau e, pasiūlos srityje išskirti kai kurios prioritetus. Paslaugų direktyvos nuosto gyvenimas yra labai svarbus dalykas, jeigu vertintumėte e, Europos parlamento pateiktus atitinkamus sąnaudų lentelės. E, sąnaudų susijusių su tuo, jeigu ES nebūtų. E, Skaitminė rinka 260 milijardų, e, vartotojų rinka 230, transatlantinė priekybos sutartis 60 milijardų E, finansinės rinkos sukūrimas 60 milijardų mums papildomų lėšų suteiktų. Tai yra galimybių dokumentas, tai reiškia, kad komisijai reikia koordinuotesnių veiksmų, nereikia užsisklęsti atskirose direktoratuose ir reikia jūsų paramos, nes galimybių yra daug. Nesu pesimistiškai nusiteikęs. Priešingai, mes tik tai turime uh, E, kalbėti bendrai apie savo idėjas ir sustelkti ties to, kas mus jungia, o ne kas skiria. Ponui Bulmanui žodis paskirtasis komisijos nary. Europos Sąjungos investicijų spraga siekia 200 milijardų per metus. Ponas Junkeris ir ponas Katainas dabar teigia, kad parengsime investicijų programą kurie prieptų 300 milijardų eurų pirmuosius trejus metus. Galiu konstatuoti, kad reaguojant į šią programą, vieni teigia, kad tai yra akių dumimas. Jūs žadate šias investicijas, nes, kaip ir ponas Junkeris, norite, kad parlamentas jums pritartų jūsų kandidatūrai ir realybėje bus šios investicijos įgyvendinamos taip pat kaip ir pono Baroso pažadai. Ir valstybės narės tuo tarpu kai kurios teigia, kad žino apie ką eina kalba. Jūs turėtumėte iki metų pabaigos atvykti į komitetą, pristatyti investicijų paketą, aptartumėte jį su kolegomis ir parlamentas balsuotų dėl šio investicijų paketo. Ar esate tam pasirengęs ar ne? Daug kartų minėjote Europos biudžetą, prašėte mūsų paramos, esame pasirengę ją suteikti, tačiau man tai yra labai svarbus klausimas prieš pateikiant komisijos gautinį įvertinimą. Ar jūs pateiksite tą investicijų planą? Jį pristatysite ir ar sutinkate, kad parlamentas dėl jo balsuotų. Thank you. Ačiū ponui Bulmanui už klausimą. Jūs klausimas buvo apie tai, ar noriu kurti darbo vietas tik dėl to, kad noriu tapti komisijos nariu. Taip nėra. Dalyvauju politikoje jau pakankamai ilgą laiką. Mano dalyvavimo politika priežastis yra siekis pasiekti, pakeisti pasaulį. Aš e, siekiau geresnės Europos, užimdamas įvairias pareigas ir net ir nepaisydamas to, kad visuomenės nuomonių apklausose mano partija pirmauja, aš atsistatydinau, nes norėjau tapti komisijos nariu ir kurti geresnę Europą. Toks yra mano siekis ir aš būsiu daugiau nei laimingas, turėdamas tokią galimybę, jeigu parlamentas norės glaudžiai bendradarbiauti su e, manimi atsakingu už investicijas, konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą. Taip pat stengsiuosi, kad komisijos narių grupė, kuriai aš vadovausiu, gautų kuo dažniau parlamento įvertinimą, kad mes galėtume svarstyti jūsų idėją susijusios su to, kaip turėtų atrodyti veiksmingiausias investicijų paketas, kol kas to nedarėme, nes nauja komisija dar nepradėjo dirbti. Nebuvo patvirtinta, tačiau priklausomai nuo jūsų e, primamų sprendimų Aš esu pasirengęs darbą organizuoti taip, kad įvairūs komisijos nariai ir aš pats atvyktų susitikti su parlamento narių grupėmis ir aptarti, apsvarstyti jūsų pasiūlymus, nes jūs į šią diskusiją įtraukėte taip pat įvairius papildomus geografinius aspektus, ponė pirmininkė, aš turiu dar 10 sekundžių, aš noriu atsakymą klausimą dėl balsavimo. Jeigu tai būtų biudžeto pinigai, Europos parlamento pinigai, tai noriu, kad paskaitas komisijos narys pateiktų atsakymą į mano klausimą dėl balsavimo. Right... Jei teisingai supratau jūsų klausimą susijusiu su biudžeto lėšomis, nesu tikras, ar teisingai supratau, tai aš norėčiau e, dirbti kartu su Kristalina Georgijeva tam, kad e, mūsų bendros biudžeto lėšos būtų kuo veiksmingiau panaudotos e, siekiant nukreipti viešo sektoriaus išteklius investicijų linkme ir uh, kartu ieškoti papildomų paskatų, papildomų lėšų, kuris galėtume panaudoti investicijoms, galėtume veiksmingiau panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus tam, kad sukurtume kuo daugiau naujų darbo vietų. Pirmininkė, ačiū, steiksiu žodį Hansui Olafui Henkeliui nuo ECR frakcijos, prašau. Pone Katainenai, jūsų atsakomybės sritis apriepia žodį konkurencingumas. Prieš daugelį metų Briuselyje dirbo komisijos narys Leon Britin, kuris visuomet savo užduodavo tą patį klausimą, kaip Europa tapo konkurencinga. Jo atsakymas buvo konkuruodamas, kadangi euras dabar patekęs į krizę, komisija šiuo metu uh, E, pasisako ne už konkurenciją, o už harmonizavimą. Komisijos narys Andoras bando siekti patvirtinti bendrą nedarbo išmokų draudimo sistemą. Vietoj mokesčių konkurencijos norimas suvienodinti mokesčius. Komisijos pirmininkas Junkeris siūlo euro obligacijas, bando e, apriepti bankų subendrinti bankų rizikas, aš noriu užduoti Jums paprastą klausimą. Kokią naudą Jūsų nuomonė šis e, harmonizavimas atneša Europos konkurencingumui palyginti su likusiu pasauliu? Pone Henkelė. Labai ačiū. Jūsų klausimas buvo, ar harmonizavimas naudingas ar ne ar jį pasitelkdami mes tik tai sukūrėme naujas struktūras, kurios nenaudingos konkurencingumui. Man harmonizavimas reiškia mm, tų pačių taisyklių galiojimą tam tikromis panašiomis sąlygomis turime sudaryti vienodas veiklos sąlygas, tačiau harmonizavimas nereiškia, kad viską galima mauti ant vieno kurpaliaus. priimdami sprendimus Europos lygių, mes turime labai apdairiai pasirinkti sritis, kuriuose siektume daugiau harmonizavimo ir atskirti sritis, kuriuose jo nereikia. Šis klausimas susijęs su subsidiarumu. Manau, kad yra daug klausimų sričių, kuriuose reikėtų bendresnės politikos, pavyzdžiui, bendra skaitmeninė arba energetikos rinka. Arba, pavyzdžiui, paslaugų direktyvų nuostatų griežtas įgyvendinimas. Tose sritise reikia daugiau harmonizavimo. Tačiau ir, ir kartu yra ir daug sričių, kuriuose e, veiksmingesnių rezultatų galime pasiekti nacionaliniu arba vietos lygiu, jeigu e, tie veiksmai neturėtų pašalinio poveikio bendriems Europos interesams. Ačiū Dominikui Rikė nuo Alde frakcijos žodis. Prašau. Pone paskirtasis komisijos nary, kalbant apie. E, būtinybę investuoti infrastruktūros projektus, tam reikia trilijono eurų. Per artimiausius metus mm, infrastruktūros tinklų sungimo priemoniai skirta tik 33 e, milijardai eurų, taip pat ir kitose srityse nėra paskatų investuoti į infrastruktūrą. Visiems kyla klausimas, iš kur paimsite pono Junkerio e, žadamus 300 milijardų. Du klausimus noriu užduoti. Pirmiausiai, ar būtumėte už tai, kad būtų įsteigtas privalomas fondas ES skirtas tik tai ilgalaikiams e, investicijoms, bendrijos fondas? Ir antras klausimas, ar pasinaudotumėte įvairiais reguliavimo įvairiomis priemonėmis tam, kad privatų kapitalą nukreiptumėte į e, viešo sektoriaus investicijų projektų finansavimą. Ačiū. Pane Rikė, ačiū. Jūsų klausimas buvo apie tai, kaip reikėtų finansuoti didelio masto infrastruktūros projektus, ypač transporto sektorė ir iš kur reikėtų paimti lėšų šioms investicijoms. Tai bus glaudžiai susiję su mano būsima atsakomybės rytimi, jeigu galėsiu pradėti dirbti šiose pareigose, būti atsakingų už investicijas, ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Transportas yra viena iš sričių, kurioje mes turėtume ieškoti būdų, e, siekdami pritraukti naujas investicijų galimybės. Manau, kad viešosios investicijos turi pritraukti kuo daugiau privataus sektoriaus lėšų. 300 milijardų tai ne tik su likvidumu susijusi suma. Dalis šių lėšų taip, tačiau yra ir papildomų priemonių, kurias pasitelkus būtų galima sutelkti ir rasti 300 milijardų eurų investicijoms infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė, reikia papildomų investicijų, galima pasinaudoti uh, tačiau taip pat ir veiksmingiau euro, tai yra projektų obligacijomis nei anksčiau. Turime sukaupę tam tikros patirties su, susijusios su projektų obligacijomis, tačiau kol kas įgyvendinami tik bandomieji projektai, sutikras, kad projektų obligacijoms teks svarbesnis vaidmuo gyvenime didelio masto infrastruktūros projektus, e, E, mokumas 2 ir kapitalo rinkų sąjunga taip pat greit paskatinti investicijas į realią ekonomiką daug geriau nei anksčiau ir, ir e, šios klausimus turėsiu kartu spręsti su Jonathanu Hillu. Gue Dimboilin. E Ačiū pirmininkė. Airijai ir toliau kyla problemų dėl nedarbo, milijonai gyventojų jau emigravo dėl tos priežasties ir todėl rinkos uh, aktyvizavimo priemonės turi būti tęsimos, kadangi nedarbas dabar sudaro 23 procentus. Ankstesnės e, finansavimo priemonės nepasiteisino, e, jos kainavo 66 milijardus eurų ir visos tos investicijos ir kreditai vis dėlto nepadėjo išvengti bankų krizės. 2012 metų komunikate yra pasakyta, kad Europos centrinis bankas turi ypatingą dėmesį skirti Airijai ir retrospektyviai rekapitalizuoti jų turtą. Todėl norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs peržiūrėsite komisijos poziciją ir kaip jūs paaiškinsite, kad Airija apskritai negalės niekada investuoti į darbo vietų kūrimą, kadangi neša biudžeto deficito naštą. Dėkuoju. Pane Bolin, jūs klausite, kaip investuoti į darbo vietų kūrimą ir užimtumo skatinimą Airijoje, jeigu Ji ir toliau taiko biudžeto konsolidavimo priemonės, o gyventojai patekė į labai sudėtingą padėtį. Aš puikiai suprantu, kokia sudėtinga Airijos gyventojų padėtis. Ir kartu noriu pasakyti, kad Airijos piliečiai yra labai drąsūs, imasi atsakomybės dėl savo šalies ateities ir iššūkių. Airija yra viena iš valstybių, iš kurios aš tikiuosi daug didesnių privačių investicijų. Tai sieju su šalies istorija, tai sieju su verslo specifika Mes turime padėti šalims geriau naudoti struktūrinių fondų lėšomis, padėti surasti naujas investavimo e, priemonės investiciniams projektams ir taip pat turime daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą daugelis valstybių turi atrasti save iš naujo. Netgi ir stipriausios ekonominių požiūrių valstybės negali tikėtis, kad ir po dešimties metų jos bus tokios pat stabilios ir stiprios, kadangi reikia investuoti nuolat į naują verslą ir į augimą. Ernest Urtason, žaliųjų frakcija. Jūs buvote vienas iš tos sužlugusios gelbėjimo politikos pasiekėjų ir protagonistų. Graikija ta programa taip pat buvo taikoma. Tiesa, jūs pasisakote prieš euro obligacijas. Jūs birželio mėnesį gyrėte trejeto E, programas, kurios buvo skirtos su problemomis susidūrinčioms valstybėms, o dabar jūs pateikėte investicijų planų idėją. Jūs kalbate apie viešuosius fondus, tačiau tų viešųjų fondų kol kas nėra kaip tie fondai bus suformuluojami iš europinių lėšų ar iš valstybių narių biudžeto lėšų. Dėkuoju. Jūs klausėte, kad aš prieštaravau Graikijos siūlomam pagalbos priemonių paketų ir taip pat Portugalijos priemonių paketų. Ir, ir jūs klausėte, iš kur bus paimtos lėšos. Aš norėčiau patikslinti jūsų turimą informaciją. Aš pasakiau už abu atgaivinimo paketus ir vienai, ir kitai valstybei. Būdamas finansų ministru, aš bandžiau įtikinti Suomijos visuomenę, kad ji pritartų Portugalijos paramos programos paketui. Tai nebuvo lengva padaryti. Būdamas ministras pirmininkas ir finansų ministras, aš turėjau užtikrinti, kad mano valstybė dalyvautų šiuose programuose kadangi buvo ekonominių priežasčių ir be to mes turėjome parodyti solidarumą. Tai nebuvo labai paprastas dalykas. Tie, kas mano šalyje neteko darbo krizės akivaizdoje kitose valstybėse, klausė manęs, kodėl mes turime skolinti pinigų tiems, toms valstybėms, kurios tiesiog iššaukė tą E, krizę ir kodėl mes turime tai daryti krizės akivaizdoje. Aš kaip Europos politikas manau, kad mes turime nutiesti tiltus link mūsų gyventojų. Žinoma, kad Graikijoje, Portugalijoje, Airijoje žmonės yra nusivylę. Mums reikia paaiškinti, kodėl atsitiko būtent taip. Ir mes turime bandyti uh, suvienyti, konsoliduoti visos ES piliečius. Tiesiog aš jau sakiau, kad reikėtų pasinaudoti tų valstybių biudžeto perteklių, kurios jį yra sukūrusios, taip pat tinkamai nukreipti Europos investicijų banko lėšas ir taip pat imtis tam tikrų investicinių priemonių ES mastu. Mums svarbu paskatinti piliečius, pasakant, kad esame visi vienoje valtyje ir tiesiog nerodykime į praeitį pirštai, o žvelgime į ateičią, šviesią ateitį. E, Marko Valli. E. Marko Valli. FDD. Dėkuoju. Labas rytas. Jūs kalbėjote apie viešojo ir privataus sektoriaus investicijas, kalbėjote apie 300 milijardų eurų. Tai yra labai patraukli idėja. Tačiau Tačiau finansų rinkos ir dabar turi per daug uh, veiksmų laisvės, o privatus investuotojai tiesiog yra pasimetę. Kita vertus, e, privatiems investuotojams yra numatyti bonusai ir dividendai. Jeigu mes atvertumėme finansavimo galimybės privačiam sektoriui, galbūt reikėtų pagalvoti apie viešojo sektoriaus papildomas struktūrinės reformas. Can... Kaip sudaryti geresnės sąlygas mažiems investuotojams, tiems, kurie nori E, įsigyti bendrovių akcijas ir taip in, investuoti savo atlikinė, atlikinės lėšas, bankų obligacijas ir taip toliau. Norėčiau padėkoti Mišel Banje, kuris nuveikė daug šioje srityje. O dabar mums labai svarbu, kad valstybės narės ir bankų sektorius imtų taikyti naujas teisės nuostatas, kurios buvo sukurtos per pastaruosius dviejus metus. Ir taip pat reikėtų įgyvendinti bankų sąjungos idėją. Tai padėtų padidinti šio sektoriaus stabilumą. Taip pat reikėtų užtikrinti e, aukšto lygio e, finansavimo galimybės mažajam, e, smulkiajam sektoriui. Kiekvienas turėtų išnaudoti savo turimas galimybės ir patenkinti savo finansavimo poreikį. Siekdami užkurti, sukurti gerovę Europoje mes turime skatinti darbo vietų kūrimą. Junkeris yra pasakęs, kad privatus sektorius sukurs daugiausia darbo vietų, ne ES institucijos, ne ES. Mes tiesiog turime sukurti geresnės bendros rinkos veikimo sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos kurtų darbo vietas. François Grostet, EPP. Euh, Monsieur Katainen, je reviens sur la nouvelle stratégie pour la croissance. Ačiū, ponia Katainenai. Jūs kalbėjote apie naują ekonomikos augimo strategiją, kuri turėtų prasidėti įgyvendinti 2015 metais, kaip užtikrinsite, kad šios strategijos priemonės būtų kuo konkrečiau įgyvendinamos. Be stambių projektų <clears throat> turime labai didelį augimo potencialą susijusi su tinkamu galiojančių teisės aktų įgyvendinimu. Ar ketinate įvertinti galiojančių teisės aktų laikymosi mastą, pavyzdžiui, susijusiu su bendraja rinka. Kalbant apie 300 milijardų eurų investicijas, daug ką reikia nuveikti skaitminės rinkos ir energetikos srityje, kokiu priemonių imsitės, kad užtikrintume, jog valstybės narės ir e, vietos savildos institucijos galėtų pasinaudoti šiomis naujomis finansinėmis priemonėmis. Merci beaucoup, madame. Labai ačiū, ponia Augimo strategijai reikia daugiau priemonių, ne tik 300 milijardų paketo. Jeigu norime ginti Europos socialinį modelį ir stiprinti socialinės rinkos ekonomiką, tai mūsų augimo modelis turi būti pagristas tvariomis vertybėmis. Aukštos kokybės darbo vietos yra vienas svarbus dalykas, turime gerinti šį aspektą kartu su Marion Tyson. Negalime pritarti socialiniam dempingui, turime investuoti mokslinius tyrimus, reikia vykdyti nacionalinio ligmens reformas, kad gerintume konkurencingumą. Ir jūs teisingai sakote, kad turime įgyvendinti tuos teisės aktus, kitas teisės priemonės, kurie jau yra patvirtinti. Ir Aš norėčiau priminti paslaugų direktyvą kaip pavyzdį. Jeigu būtume gerai įgyvendinę paslaugų direktyvą, ES būtų daugiau darbo vietų. Na dabar artėjom, pradėjome naują Europos ekonomikos etapą, nes turime dėmesį nukreipti į investicijas skurti kažką naujo. Pasitikėjimas grįžta ir mes turime jį išsaugoti, bet vėlgi <clears throat> turime investuoti, panaudodami privataus sektoriaus pinigumis, kurdami geresnę bendrą rinką, kad ir, pavyzdžiui, gynybos sektorioje ar energijos skaitmeninėje rinkoje įgyvendinti kitas priemonės, dėl kurių yra apsispręsta. Ir viešojo išteklių, viešojo sektoriaus išteklius reikia panaudoti efektyviau negu anksčiau. Ačiū toliau. Pervenš Berės, e, socialistai ir demokratai. Monsieur e, Katainen. Pone Katainenai, manau, kad Europa netaps didelė Prancūzija, tačiau man susidaro įspūdis, kad jūs manote, kad Europa turėtų tapti didžiąją Suomiją. Sudaro įspūdis, kad pamirštate, jog net ir ponas Barosas mane, kad Europos socialinis modelis yra sudėdamoji konkurencingumo dalis. Kalbėdami apie būtinybę susigražinti pasitikėjimą, nesuprantu, apie ką kalbate. Daugiau nei 57 procentai europiečių nedalyvavo paskutinėse parlamento rinkimuose ir aš nemanau, kad tai reiškia pasitikėjimo Europą sugrįžimą, kadangi būsite atsakingas už pagrindinių <clears throat> Europos atsigavimo priemonių naudojimą. Tai tie 300 milijardų eurų, jeigu norite investuoti įvairius projektus, kaip jūs tą darysite, turėdamas omenyje, kad nelabai turite veiksmų laisvės, jeigu norite pasitelkti <clears throat> sandorių apmokestinimą lėšas arba e, jeigu norite siekti, kad struktūrinių fondų lėšų panaudojimas nebūtų įtrauktas į biudžeto skaičiavimus. Ar esate pasirengęs, kad e, jūsų investiciniam planui balsuodamas pritartų parlamentas, ar ne? Pone Katai, nenai, prašau. Ačiū, pone Beres. E, jūsų klausimuose buvo keletas aspektų apie mančių konkrečias priemonės toje. Ja investicijų programoje, investicijų pakete ir ar finansinių sandorių mokestis būtų, galima, būtų panaudotinas. Norėčiau pradėti nuo e, laiko klausimų. Išrinktasis pirmininkas Junkeris pasakė, kad reikia sukurti visapimantį investicijų paketą per trijus pirmuosius komisijos darbo mėnesius. Tai yra politinės gairės, kuriomis norėčiau remtis, jeigu būčiau patvirtintas šioms pareigoms. Antra, mano supratimu, aš gana aiškiai išsisakiau dėl to, iš kur būtų tos viešosios lėšos skirtos investicijų paketui. Sakiau, geresnis EIB panaudojimas, kitų Europos finansinių priemonių panaudojimas, geresnis nacionalinių plėtros bankų panaudojimas, geresnis Europos biudžeto panaudojimas, siekiant sukurti svertą ir panaudojimas lėšų iš e, šalių, kurios turi einamosios sąskaitos perviršį. Ir reikia mums koordinuotai viską daryti, užtikrinant, kad mūsų politika nedidintų deficito ir skolos dydžio. Tikiuosi, kad jūs suprantate, kad aš negaliu išsakyti visko dabar, nes pirmininkas Junkeris ir aš dar neturėjome progos pasišnekėti su kolegomis ir aptarti šių klausimų. Kai kurioms priemonėms, aišku, gali prireikti plataus politinio pritarimo ir tai gali turėti poveikį ir rinkoms, todėl kad nebūtų neigiamo rinkų poveikio. Aš nenorėčiau per daug e, spekuliuoti apie įvairias detalės. Norėčiau, kad būtumėte griež e, atidesni, kalbant apie e, laiką, nes vėluojame šiek tiek. Tur ECR Sampotero. Ačiū, pirmininkė. Sveikas atvykę į mūsų komitetą. Beveik jau dvi valandas kalbamės, tačiau man atrodo, kad nežinome beveik nieko apie jūsų veiksmų planą. Ką jūs ketinate iš tikrųjų daryti, jeigu norite mūsų pasitikėjimo, mums reikia konkrečių pavyzdžių, ką jūs ketinate daryti. Jūs pasakėte, kad, kad norite naujoviškų sprendimų, daugiau tokių sprendimų, kad reikia veiksmingiau naudoti viešasias lėšas, geriau naudoti struktūrinius fondus ir panašiai. Dabar parašom konkrečiai, kaip geriau panaudosite tas viešasias lėšas, kaip rasite naujoviškesnių sprendimų kas yra tie naujoviški sprendimai. Nereikia teikti ilgų pavyzdžių, tačiau aiškius veiksmus, kuriuos remsite. Ir nekalbėkite daugiau apie gerus ketinimus. Žinau, kad ketinimai geri, bet konkretūs veiksmai yra svarbiau. Prašom, ponia Kataininai. Oi, ačiū. Pone Terho, klausėte apie konkrečius veiksmus. pagal tą investicijų paketą. Pirmiausia, aš neturėjau galimybės dar pasikalbėti iki šiandien su Europos parlamentu. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Kaip jūs įsivaizduojate, kokios būtų veiksmingiausios priemonės. Antra, neturėjau galimybės pasikalbėti ir su pirmininku Junkeriu ir kolegomis komisijomis komisijoje, jeigu jiems pritars parlamentas. Viskas dar nėra parengta. Aš neturėjau progos aptarti nei EIB panaudojimo ar mokesčių keitimo konkrečiai, kad pasiektume gerų rezultatų. Tikiuosi suprasite, kad ne viskas yra parengta, nes naujoji komisija dar neegzistuoja. Tačiau keletas pavyzdžių. Kristalina praėjusią savaitę sakė, kad norėtų padvigubinti subsidijų e, lygį palyginti su dabartiniu lygmeniu. Tai yra vienas iš būdų, kaip panaudoti Europos biudžetą veiksmingiau. Aš, Kristalinai, dėl to pritariu. Taip pat padidinti Europos sujungimo projekto ir projektinių obligacijų panaudojimą. Aš tam pritariu. EIB. Artimai dirbsime su prezidentu Hoeriu, kad padidintume investicijų banko potencialą ne tik infrastruktūros projektuose, bet jaunimo užimtumo ir švietimo srityje. Tai yra nauja. Reikia dirbti, reikės dirbti artimai su e, pirmoji vicepirmininku Timermansu, kad būtų mažinama biurokratinė našta, geresnė koordinacija su nacionaliniais plėtros bankai bankais, taip toliau ir taip toliau. Sąrašas yra per ilgas, kad dabar per dvi minutės viską išsakyčiau, bet aš esu įstikinęs, kad tęsime apie tai kalbą, kai bus užduoti kiti klausimai. Ačiū dabar, Oli Ren, Alde frakcija. Ačiū, pirminkė. Paskirtasis komisarė, jums tenka labai svarbus darbas komisijoje, nes būsite atsakingas už konkurencigumą. Tvarus energijos gaminimas yra vienas svarbių klausimų. Šiuo metu Europoje mes esame per daug priklausomi nuo iškastinio kūro ir iš jo pagaminamas energijos, taip pat nuo energetikos šaltinių eksporto iš Rusijos. Taip yra pasakęs parlamentas prieš keletą savaičių, kai nutarėme, kad smarkiai turime pagerinti energijos tiekimo saugumą ir nepriklausomumą taip pat mūsų atsparumą nuo išorinių šokų. Kaip vice, Europos vice, komisijos vicepirmininkas, jūs kaip vicepirmininkas, užtikrinsite, kad šis parlamento išreikštas noras būtų praktikoje įgyvendintas, kaip mažinsite mūsų priklausomybę nuo energetikos importo, kaip skatinsite bioenergijos gamybą. Ar bus iš tų 300 milijardų skirta lėšų ir šiai sričiai. Tvari ekologiška energija yra labai svari, e, svarbi įvairiose srityse, ypač e, taip pat ir rytų Suomijoje. Taigi kaip atsakytumėte šį klausimą? Ačiū Jums už šį klausimą, kurį uždavė mano pirmtakas ponas Renas. Šis klausimas skirtas, skirtas kaip pagerinti energijos tiekimo saugumą, kaip skatinti švarios energijos gamybą. Ir tuo pat metu gerinti konkurencingumą. Pirmoji konkreti priemonė būtų investicijos į energiją, į energijos tiekimo jungtis pavyzdžiui, Iberijos pusėsalyje, Ispanijoje, Portugalijoje, ten e, jungčių kūrimas ir jų sujungimas su Prancūzija. Antras pavyzdys būtų e, energijos jungtis e, tarp Suomijos ir Baltijos šalių. Ir toliau su visa Europa. Tai yra du pavyzdžiai. Ne vienas regionas neturėtų likti energetinė sala. Antras klausimas, galvojant apie energijos importą, kad nebūtume priklausomi nuo importo iš vieno regiono. E, na, žinoma, mes kartais importuojame dujas, kartais galime jas ir eksportuoti. Priklausomai nuo situacijos galime investuoti daugiau ir mokslinius tyrimus. Aš su pozityviai nusteikęs dėl galimybių, kurias suteikia žalios ekonomikos, ekologiškos ekonomikos plėtojimas. Ir tai gali skatinti ir augimą. Vidaus rinka. Yra čia tam tikrų netarifinių kliučių vidaus rinkoje, kurios neleidžia importuoti, eksportuoti ekologišką energiją ir tai tas kliūtis reikia panaikinti. Ačiū, dabar atėjo laikas man papirmininkauti, ačiū ponė Ulskog. Kolegos, iš pat pradžių apgailestavo, turėdamas jūs informuoti, kad 10 minučių vėluojame ir visų dabar prašysiu visų trijų komitetų narių griežtai laikytis jiems skirto laiko, labai atsiprašau, nes visi 45 Europos parlamento nariai nori užduoti klausimą. Todėl labai svarbu laikyti skirtą laiko limito. Pone Paloma Lopes. Ačiū, ponė pirminkė, ponė Kataininai. Viešų investicijų tikslai eurozonai vis dar išlieka gana neaiškus. Aiškiai nežinome, iš kur bus tos lėšos reikalingos investicijų planui gyvendinti, nes reikia atsižvelgti į ateities paklausą. ECB e, daugiau domisi kainų kontrolė, o ne darbo vietomis. Taigi, ar jūs tikite, kad investicijos ateis tam augimui ir turint galvoje socialinį dempingą dėl konkurencingumo lygio tarp valstybių narių, kaip užtikrinsite, kad investicijos e, leistų su E, suartėti darbo našumui. Taip pat reikia kovoti su mokesčių sukčiavimu. Ar jūs pritartumėte tokiams, tokiams priemonėmis, ar e, tik tai palaikysite struktūrinės korekcijas? Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Kita vertus, negalima skaityti savo klausimų per greitai, nes gali kilti problemų verčiant jūsų pasisakymą. Taigi, Prašom, e, pana paskirtasis komisijos nariai, atsakykite. Ačiū, ponia Palamanovės. Pirmasis klausimas buvo apie tai, ar aš pritariu investicijų paketui ir viešojo sektoriaus galimybėms investuoti į darbo vietų kūrimą. Mano atsakymas yra taip. Būtent aš tai laikau savo pareigą. Aš noriu sukurti galimybės ir privačiam sektoriu investuoti į Europos ateitį. Europoje yra daug vertingų dalykų Europoje, tačiau dėl kažkokių priežasčių mes neleidžiame Europai e, veikti taip gerai, kaip turėtume. Antras klausimas, ką aš manau apie socialinį dempingą. Socialinės rinkos ekonomika reiškia, kad turime vienodas taisyklės visiems. Socialinis dempingas Europoje neturi vietos. Jis prieštarauja socialinės rinkos ekonomikos principui. Socialinės rinkos ekonomika tai yra tik tai priemonė, tai nėra tikslas. Tačiau aš Pritariu tam, ką pasakė šiuo klausimu paskirtas išrinktasis komisijos pirmininkas Junkeris. Jis sakė, kad darbuotojų komandiravimo direktyva turi būti gyvenedama griežtai ir aš labai artimai dirbsiu su Marian Tyson, kuri jau iš pradžių e, pasisakė, kaip žiūrės į šį darbą per gyvendinimo direktyvą ir nagrinėjant pačios direktyvos gyvendinimą konkrečiai. Tačiau mums reikia plataus dialogo su visomis suinteresuotomis pusėmis. Labai ačiū. Toliau ponia Monika Vana, Regi komitetas. Siekiate, herte signita komisar. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, daug kalbėjote apie finansinės priemonės, mažai apie struktūrinius fondus tačiau investicijų politika apriepia taip pat ir teritorinės anglaudos politika. Manau, nesvarbu, kaip atrodys 300 milijardų paketas, jo poveikis struktūrinių fondų panaudojimui bus didelis. Struktūrinės politikos lėšos jau yra numatytos panaudoti e, miestuose ir regionuose, pavyzdžiui, siekiant e, programos Europa 2020 tikslų, kovojant su skurdu, su krize ir e, siekiant sumažinti taupimo politikos padarinius, galite garantuoti, kad bus e, randamos papildomos lėšos, susižvelgiant taip pat ir į tam tikras makroekonominės sąlygas ir jų atitikimą. Ar e, jūs taip pat pritarite kolegai komisijos nariai? kad bus suspenduotas struktūrinių fondų lėšų panaudojimas, jeigu valstybės narės nesilaikys biudžeto deficito nustatytų ribų. Atsakymas. Ačiū. Aš taip pat esu kilęs iš rytų Suomijos, iš vieno regiono ir dalyvavau valdybos skirščiusios regionės paramos lėšas veikloje, taigi esu glaudžiai susipažinęs su jūsų klausimo esme, skirtant struktūrų fondų lėšas ir nustatant sąlygas turėtume vengti praeities klaidų. Viešosios investicijos turėtų vykti e, tinkamoje makroekonominėje aplinkoje tam, kad būtų galima uh, išgauti didžiausią naudą iš panaudotų lėšų, todėl makroekonominės sąlygos turėtų būti nustatomos tokios, kad būtų galima e, Europos mokesčių mokėtojų lėšas panaudojant sukurti naujų darbo vietų. Manau, kad regionams tenka labai svarbus vaidmuo skatinant e, ekonomikos augimą, nes sėkmingai veikiančios įmonės visuomet turi kažkur įsikurti priklausomos jos yra nuo tos vietovės aplinkos, vietovės, kurie veikia. Taigi lėšus, kurios būtų panaudojamos įgūdžiams lavinti regione, arba lėšos, kurias būtų naudojamos profesiniam mokymui, pagrindiniams tyrimams, Todėl reikėtų šias lėšas nu, nukreipti į universitetus, veikiančius regionuose arba mokslinio tyrimų centrus arba profesinės mokyklas. Nekartą kartojau, kad e, mes jau e, atgavome tą pasitikėjimą makroekonominiu mastu, todėl turime kartu su regionais ieškoti bendrų strateginių sprendimų. Ticiana Begin užduos kitą klausimą. Ačiū. Gerbiamas paskirtasis komisijos nary, aš palankiai vertinu jūsų mintis dėl investicijų. Taigi, turiu pasakyti, kad mes negalime <clears throat> daugiau prarasti laiko. Svarbu E, būti nepriklausomų, bešališkų ir puikiai suvokti, kaip veikia Europos Sąjunga. Tačiau e, biudžeto klausimai yra susiję su sutarčių nuostatomis. E, taigi, kaip jūs bandysite suderinti gerovės aspektus su taupimo aspektais? <clears throat> Ir norim užduoti E, šį klausimą e, susijusiu su e, tuo, kaip panaudosite tas investicinės lėšas, bet mes nežinome, ar jų apskaitai turėsite. Klausimas mė buvo, ar aš toks pats Katainenas, koks buvau anksčiau, ar Aš vadovausios vertybinėmis nuostatomis, kurios yra būtinos, siekiant užtikrinti gerovę ir kartu nepamiršiu būtinybės kurti naujas darbo vietas. Dar kartą noriu patikslinti, kad e, buvau atsakingas už e, šešių finansinės paramos e, projektų tvirtinimas Suomijos parlamente. Galbūt jūs mane painėjate su E, kolegomis iš kitų partijų, kurie pasisakė prieš šiuos paramos paketus, tačiau e, pirmąjį ir antrąjį paramos Graikijai paketą pristačiau Suomijos parlamente ir galiu jūs tikrai patikinti, kad tas pristatymas nevyko sklandžiai ir lengvai nemažai e, kolegų čia dabar sėdinčių tuo metu mane smarkiai kritikavo ir užsipuldinėjo. Aš tačiau maniau, kad ekonominių požiūrių ir vertinant iš solidarumo požiūrio taško šie paramos paketai buvo reikalingi. Todėl, nepaisant to, kad galbūt niekam nepatiko ta finansinė parama, aš esu patenkintas rezultatais. Grįžtant prie gerovės visuomenės, kuri yra vienas iš svarbiausių mūsų tikslų, o rinkos ekonomika yra tik priemonė. Rinkos ekonomikoje vertybių nėra, o <clears throat> politikai turi vadovautis priimdami sprendimus vertybinėmis nuostatomis. Nekartą kartojau, kad reikia susitelkti ties konkrečiomis priemonėmis, kurios įtikintų privatų sektorių investuoti į europinius projektus. Ir uh, konkrečiamis priemonėmis naudodamėsi turėtume kuo veiksmingiau pasinaudoti viešosiomis e, lėšomis ir ištekliais, kad sukurtume naujų darbo vietų. Dabar klaus ponės ir papėti kainą. Ačiū. Visi žinome, kad e, e, ekonomika ir ekologija turi tam tikras ribas, kurių negalima peržengti. Jeigu dabar mes naudojame pusantros, sunaudojame E, tiek išteklių, kiek turi pusantro dydžio mūsų planeta, tai ilgai taip tęstis negali. Turime atsižvelgti ir įvairius e, iššūkius susijusius su klimato kaita. Taigi prašome dabar papasakoti, kaip atsižvelgsite į aplinkosaugos ir klimato e, kaitos aspektus savo darbe. Ačiū. Pone Pietikainin. Šis rytis yra labai įdomi. Pirmiausiai atrodo, kad esama tam tikrų viešųjų subsidijų, kuriomis skatinamas netvarus elgesys. Aš tarptautiniu lygiu esu nagrinėjęs ir vertinęs tas vadinamasias netinkamas subsidijas, taigi turime pagalvoti, kaip geriau pasinaudoti paskatų priemonėmis tam, kad sumažintume aplinkos taršą. Suomijoje mes taip pat naudojame tam tikras e, subsidijas, kurios nėra visiškai tvarios. Išteklių taupus naudojimas turėtų tapti sudėdama Europos semestro dalimi. Turėtume nustatyti priemonės, kurias pasitelkę įvertintume išteklių panaudojimo rezultatus. Taip pat man būtų įdomu įvertinti galimybę įsteigti arba sukurti naujoviškas finansavimo priemonės, kuriomis būtų remiama Mhm. ekologinė ekonomika. Finansų ir aplinkos generaliniai direktoratai, kiek man žinoma, yra patvirtinę tam tikras finansinės priemonės arba turi minčių, kaip sutelkti tam tikras finansinės priemonės, kurios būtų naudojamos ekonomikai žalinti nesu glaudžiai susipažinęs su e, šiomis aplinkybėmis ir aspektais, tačiau esu pasirengęs tą padaryti. Ačiū žodis pana Jūtai Steinbruk. Pone Kataininai, nepaisant arba būtent dėl vykdomos struktūrinės reformos ir taupimo priemonių, ekonomikos augimas Europoje ir eurozonoje yra menkas, kaip ir anksčiau pasisakote užtaupimo politiką. Esate garsus jos šalininkas, jos rezultatas, tačiau yra didelio masto nedarbas Europoje. 2013 metais daugiau nei 26 milijonai europiečių neturėjo darbo ir jie negali paprasčiausiai pamiršti praeities, jiems reikia užtikrinti tinkamą ateitį, kokiu konkrečiu ir labai prašau konkrečiai atsakyti žingsnių imsitės, nes nuo jūsų atsakymo priklausys mūsų sprendimas. Taigi, ko imsitės, kad ES užimtumo tikslai pagal strategiją 2020 būtų pasiekti ir kad valstybės narės tinkamai gyvenintų garantijas jaunimui ir kad būtų pagerintos Europoje ženkliai darbo sąlygos. Ačiū, prašau atsakyti. Pane Steinruk, ačiū už šį klausimą. Jis apriepė mm, kelis su finansų politika susijusius aspektus, garantijas jaunimui, tinkamas darbo vietas, darbo sąlygų sudarimą. Pieras Moskovičiai praėjusią savaitę teigia, kad reikia sumažinti skolas, kad paskantume ekonomikos augimą, o kad e, paskantume ekonomikos augimą reikia vykdyti tinkamą finansų politiką. Visiškai jam pritariu. Jis teigia, kad e, kiekvienas euras išleistas skolai aptarnauti yra nepanaudojamas švietimui arba sveikatos apsaugai. Taip pat pritariu jam šiuo klausimu. Tačiau turėtume dabar daugiau dėmesio skirti ir koncentruočiau įvertinti tokias problemas kaip jaunimo nedarbas. <clears throat> jaunimo garantijos jau anksčiau minėjau yra labai svarbios man asmeniškai, nes mano vyriausybė praktiškai inicijavo šias priemonės, jos man labai brangios, nes e, noriu padėkoti e, kolegoms, kurie tuo metu dirba Suomijos vyriausybė, dabar dirba čia, kurie dalyvavo šiame projekte. Tas pats e, ir pasakytina ir apie būtinybę atsižvelgti į tam tikrus specifinius poreikius jaunimo. Pavyzdžiui, vieniems reikia darbo vietų, kitiems reikia profesinio uh, rengimo arba e, mokymo. Taigi aš pasistengsiu, kad jaunimo garantijų priemonę būtų galima kuo platesnių mastų pasinaudoti. Reikia pabrėžti, kad mums reikia aukštos kokybės darbų, o ne bet kokių darbo vietų, nes būtent aukštos kokybės darbo vietose sukūrima daugiausiai pridedamosios vertės. Ponas Marijas dabar užduos klausimą. Gerbiamas ponė Katainen. Jūs buvote Suomijos ministras pirmininkas. ES susitikimuose nuolat kalbėdavote, kad sakėte, pasakėte už tai, kad tie katastrofiški memorandumai, pavyzdžiui, Graikijos adresu būtų skelbiami. 240 milijardų eurų kreditas buvo skirtas, tačiau e, po to pusantro milijono darbo vietų dingo. 2,5 milijono graikų gyvena e, skurdo sąlygomis. Taigi nedarbas ir skurdas įsivyravo e, Graikijoje. Ar jūs nemanote, kad reikia imtis atsakomybės trejetui, kad būtų tiesiog kompensuotos tos žiaurios pasiekmes, kurias iššaukė šita programa. Dėkuoju. Negaliu sakyti, kad man patiko ar nepatiko jūsų klausimas, tiesiog aš norėčiau jį atsakyti. Graikijos gyventojai patyrė pačią nuožmiausią ekonominę finansinę krizę Europoje, o galbūt netgi ir visame pasaulyje. Aš turiu draugų, pažįstamų, kurie visą tai patyrė, kurie neteko darbo ir kurie taip pat klausė, kur nutekėjo visos tos finansinės lėšos. Skolinimasis vieniems kitiems yra savaime suprantamas dalykas, tačiau kitas klausimas yra tas, kurį kelia gyventojai, kur pateko šitos lėšos. Bet aš vis dėlto matau ir palankių ženklų, kad, ir, kad biudžeto deficitas mažėja, eksportas didėja ir kad ekonomikos augimas, nors ir lėtas, vis dėlto pastebimas. Mes ir toliau turime remti Graikiją. Ir būtent dėl tos priežasties yra laibas svarbus tas investicijų paketas. Reikėtų ir privatųjį verslą skatinti, investuoti savo lėšas. Jeigu mes to nedarysime, tai tuomet privataus sektoriaus investicijos nedidės. Aš puikiai suprantu, kokia sudėtinga gyventojams situacija Graikijoje. Dėkoju. Kaja Kalas. Dėkoju. šitas e, postas yra labai sudėtingas, jūs kalbate apie užimtumą, darbo vietų kūrimą, taip pat augimą, o taip pat pridurėte mintį apie nuoseklės tvarias investicijas. Todėl norėčiau paklausti jūsų Ką jūs darysite, kad šitas augimas būtų tvarus? Šitas klausimas buvo štai koks. Kaip paversti šituos išteklius išmanių augimu išmanių išteklių didinimu. Žinoma, aš negaliu pasisakyti prieš tokį požiūrį. Žinoma, kolegos bus atsakingi už išmanųjį augimą pagal savo kaip komisarų kompetencijas. Tačiau vis dėlto aš manyčiau, kad Europos mokslinių tyrimų lėšos yra tinkamai panaudojamos bendram europinėme mokslinių tyrimų kontekste ir jos sudaro didelę jų dalį. Šimtai milijonų eurų yra numatyti šiai sričiai, tačiau kitas dalykas, ar tikrai visos tos lėšos padės užtikrinti inteligentišką tvarų augimą. Pavyzdžiui, galima investuoti į inovatyves transporto priemonės, atsinaujinančius e, energijos šaltinius, taip pat į e, perdirbamas antrą kartą naudotinas žaliavas. Taigi yra įvairių galimybių, yra daug galimybių skatinti inovacijas ir mokslinius tyrimus šioje, šiose srityse. Mes daug tikimės iš bendradarbiavimo su kitais komisarais Moldos, taip pat Georgieva. Ir manau, kad mes tiesiog nušlifuosime tą deimantą, kuris tikrai mums bus visiems naudingas. Jūs kalbėjote apie socialinio verslo iniciatyvas ir apie veiksmingą jų įgyvendinimą. Europos socialinė ekonomika yra viena iš tų ekonomikos ryčių, kurioje 10 procentų uh, um, augimo pastebima ir taip pat kuriamos naujos darbo vietos ir ypač jauniems žmonėms. Todėl labai svarbu užtikrinti socialinės ekonomikos e, naujas įmonės. Trys ankstesni komisarai buvo atsakingi už socialinės inovacijas ir aš manau, kad būtent šią sritį reikia koordinuoti ypatingai apdairiai. Dėkuoju. Jūs klausite, kartu paaiškindamas, dėl kokių priežasčių išrinktasis komisijos pirmininkas siekia apibendrinti tų skirtingų komisijos atstovų veiklos sridis, jas koordinuoti. Ir vietoj to, kad mes tiesiog mąstytumėme tik tai vieną kryptimį, mes turėtume išplėsti savo akiratį ir koordinuoti savo veiksmus, ypač turint omenyje socialinės iniciatyvas. Tai labai įdomi ir patraukli iniciatyva. Šioje iniciatyvoje yra įvairiausių aspektų, tačiau vienas iš jų man yra ypatingai patrauklus, kad valstybės informuoja apie savo šalyje taikomas sistemas, nebūtinai harmonizuojant šitos veiksmus, tiesiog pasi... pasikeičiant informaciją apie tai, kas yra nuveikta konkrečioje valstybėje, kas, ką valstybė gavo, kiek jai teko už tai sumokėti. Man atrodo, kad reikia vykdyti atsakingos socialinės ekonomikos procesus. Žinoma, bendrovės turi mokėti mokesčius tai valstybei, kurioje gauna didžiausią pelną. Tačiau tas klausimas yra sudėtingas, žinoma, jį turiu derinti su kolegomis. Kumpula Notri. Aš norėčiau paklausti du, dviejų dalykų dėl FTT ir socialinių indikatorių. Kalbėsiu suomiškai. Aš taip pat didžiuojasi Suomijos jaunimo įdarbinimo garantijų programomis. Komisija taip pat bando pasiūlyti įvairias galimybės ir taip pat numato investicijų paketą. Dabar norėčiau paklausti apie FTT. Pone Tyson klausimų metu kalbėjo, kad socialinius indikatorius reikėtų įtraukti į bendrą statistiką, kai kalbama apie makroekonominius kriterijus. Jūs žinote, kad Suomijoje biudžetą tvirtinant niekad nebuvo atsižvelgiama į užimtumą ir kitus socialinius faktorius. Ar tą turėjo omenyje ponė Taisin? Dėl FTT komisija pateikė pasiūlymą toms valstybėms, kurios norėtų bendradarbiauti šioje srityje. Komisija tiesiog nori užtikrinti, kad šitas sustiprintas bendradarbiavimas tarp atskirų valstybių nepakenktų toms valstybėms, kurios nedalyvaus programoje. Valstybės narės turi teisę pačios apsispręsti, ar dalyvaus toje sistemoje ar ne, o komisijos uždavinys tiesiog padėti toms valstybėms, kurios pagėdauja dalyvauti programoje kodėl Suomija nenori dalyvauti arba Švedija, pavyzdžiui, Švedija pasakė ne ir mes pasakėme ne, galbūt dėl to. Bet mes numatėme bankų stabilumo mokestį, kažkas panašaus yra taikoma ir Švedijoje. Tačiau dėl tos priežasties E, e, Suomijos bankai perkelė dalį savo veiklos į Švediją. Žinoma, mes nenorėtume, kad bankai netektų savo veiklos ryties ir būtų blogai, jeigu tai atsitiktų FTT mokesčio įvedimo pasakoje. Mes turime labai atsargiai pamastyti, kai kalbame apie makroekonomikos procedūras ir kai atsižvelgėme į socialinius kriterijus. Vieni kriterijai gali padėti išvengti ateities krizių po dešimties metų, galbūt ištiksiančių krizių. Mes turime siekti išlyginti tuos netoligus, tuos skirtumus tarp valstybių narių. Teille esitetty uusi vastuualue. Ačiū, ponia Katainilai. Jūs turite naują portfelį augimas, užimtumas, konkurencingumas, investicijos. Jums šie klausimai yra pažįstami. Suomijoje jis žinomas kaip politikos, kuris visada e, rėmėte investicijas į švietimą, mokymą, mokslą, mokslinius tyrimus kai dėl ekologiško augumo, kai finansų ministras e, Suomijoje vykdėte mokesčių reformą ir e, žmonės pradėjo pirkti ekonomiškesnius automobilius. Na, o dabar, jeigu kalbant apie Europos gražinimo augimo kelią, tai jūsų indėlis koks jos galėtų būti svarbus, kokie didžiausiai iššūkiai čia yra, kaip sukurti visur Europoje augimą. Ačiū. Galbūt svarbiausias dalykas yra tai, kad reikia užtikrinti stabilumą. Ne vienos valstybės narės nereikia įtarinėti pagal tai, kaip jai sekasi susidoroti. Visa Europa turi būti tvirta ir sukelinti pasitikėjimą. Taigi ekonomikos stabilumas yra svarbu. Antra, turime pasinaudoti viešaisiais finansai mo, mokesčių mokėtojų pinigais, kad skurtume naujas investicijų bangas tomis kryptimis, kur kaž, dėl kažkokių priežasčių privatus pinigai neina. Reikia rasti patikimų šaltinių investicijoms į mokslinius tyrimus, švietimą. Universitetai yra labai svarbus. Ir mm, aš manau, kad mes galime atsinaujinti tik tai per mokslo tyrimus. Trečia, energetika. Energijos kainos, energijos tiekimo saugumas. Tai yra labai svarbu namų ūkiams, tačiau taip pat, aišku, ir pramoniai. Ir taip pat yra ir kitų sričių, kur dėja neturime vidaus rinkos, neturime bendros rinkos. Neįmanoma e, suvokti, kaip dar galime neturėti bendrosios skaitmeninės rinkos. Kai Europos e, skaitmeninių e, paslaugų teikėjai iš Europos perskelia jungtinės valstijas, turime 28 mokesčių sistemas ir taip toliau. Nors potencialas yra didžiulis, mes patys neleidžiame savo ekonomikai pakankamai aukti. Gerai yra tai, kad turime visas priemonės savo priemonių rinkyje, rinkinyje, turime keisti tiesiog teisės aktus, kad skurtume geresnės vidaus rinkas energijos ir skaitmeninėje srityje ir pašalintume visas kliūtis. Ačiū pirmininkė, ponia Katainenai. Kaip žinote, pirmininkas Junkeris įsipareigojo pateikti 300 milijardų investicijų paketą. Neturėtumėte nustepti, kad tiek klausimų buvo skirta būtent šiam dalykui. Kaip iš tikrųjų galite įtikinti parlamento narius, kad tai nėra kažkoks mistinis planas, kuris liks tik tai popierėje, o kad jis iš tikrųjų pateiks naujų išteklių, viešųjų, privačių nes yra įtarimas, kad tai yra tiesiog perskirstimas tų pinigų, kurie jau yra skirti, kurie kažkur egzistuoja. Antra, kaip įsivaizduojate šio plano įgyvendinimo grafiką ir pagaliau kokios yra konkrečios priemonės ir ko, kokiose pramonės rytise norite skatinti reindustrializavimą, nes tai e, yra labai svarbu ES ir jos ekonomikos ateičiai. Labai ačiū. Jūs klausėte, koks grafikas būtų tam investicijų planui, kaip sukurti realias investicijas, o ne popierinės. Ir ką daryti, kaip reindustrializuoti Europą. Visų pirma, dėl grafiko. Laikas, kokiu tempu pasirodys naujos priemonės, priklausys nuo konkrečių klausimų. Pavyzdžiui, skatninė rinka ar energijos sąjunga. Visi supranta, kad jeigu investuojama į plačiuos tai ryšį ar energetiką, tai e, tie dalykai pradeda veikti gana greitai ir e, darbo vietos atsiranda. Tačiau galutinis rezultatas yra nesukurti plačiuos tai ryšį ar nutiesti laidą, bet E, sukurti aplinką, geresnę aplinką verslui. Tai čia grafikas yra šiek tiek toks, čia žvelgime labiau į ateitį. Turime finansinės priemonės. EIB skolimo galimybių padidinimas geresnis Europos biudžeto pajonaudamas. Daugelis sako, kad kai mes sakome, kad turime panaudoti Europos biudžetą veiksmingiau, tai yra esamų pinigų panaudojimas. Tačiau taip nėra. Jeigu nieko nedarome, nežinome, ką gausime. Tačiau jeigu pakeisime prioritetus, galime gauti daugiau. Taigi bus daugiau iš tos pusės viešųjų pinigų daugiau. Aš daug kartų kartojau, kad reikės skatinti valstybės narės prioritizuoti investicijas. Ne tik dėl stimulo kūrimo, bet ir jų, dėl jų pačių ekonominės ateities. Ačiū. Daugiausia klausimų uždavė ekonomikos įtrė Apple e, kolegos, dabar transporto kolegos Markus Piper. Pone Katainenai, kartais susidaro įspūdis, kad daugiau europinių pinigų tik reikia skirti ir viskas bus gerai. Struktūrinės politikos srityje žemės ūkėje kitose srityse galima laikytis ir kitokios nuomonės. Aš čia sėdžiu kitoje pusėje, bet nesvarbu. Galime manyti, kad kol bus nepakankamai arba netinkamai panaudojami pinigai, galbūt netgi kartais piktnaudžiaujant, visuomet rasime rezervų, kuriuos galėtume pasitelkti. Todėl man patiko jūsų mintis tinkamiau panaudotis turimą potencialą susijęjant viešasias ir privačias investicijas. Noriu paklausti, kokiu veiksmu galėsite imtis tam, kad sudarytumėte geresnės augimo sąlygas smulkiajam verslui, atlikdamas koordinuojamai darbą kaip komisijos vicepirmininkas. Labai ačiū. Pirmasis klausimas buvo apie tai, kaip išvengti prasto viešųjų išteklių panaudojimą investicijų srityje. Aišku, kad reikia kaštų veiksmingumo analizės prieš pradedant didelį projektą. Man atrodo, iš praeities esame pasimokę, kad pinigus galima panaudoti įvairiai, veiksmingai arba nelabai. Na ir iššūkio dalis yra ta, kaip mažoms ir vidutinėms įmonėms suteikti galimybės dalyvauti viešuose projektuose. Viena gerų priemonių būtų viešųjų įsigijimų sistema, skaidresnė viešųjų įsigijimų sistema. Tai yra, mano nuomonė, labai svarbu, nes tai gali būti labai gera priemonė padidinti skaidrumą ir sumažinti pavyzdžiui, korupcija. Aišku, lengva suprasti, kad yra daug e, mažų ir vidinių įmonių, kurios mielai dalyvautų viešuosiuose pirkimuose, jeigu žinotų, kad konkurencija yra sąžininga. E, tai yra vienas klausimų, kurį jau aptarinėjome su komisijos nariu atsakingu už bendrą rinką ir nusprendėme, kad tai bus viena mūsų prioritetinių sričių. Kodėlgi nesuteikti naujų galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms? Labai ačiū. Pone Vakailį. Be tų norų, gal galite konkrečiai atsakyti Ar patenkinti, kad Graikija grįžo į rinką, nepaisant to, kad 27 procentų nedarbas, nuosmukis, investicijų trūkumo ir augimo problemų, atlyginimo mažinimas negražino konkurencingumo pietinėse šalyse. Ar reikia dar labiau mažinti atlyginimus? Jūsų mėgstamas e, taupimas yra e, būdas sukurti gerovę. Ar ir toliau taip manote, ar galite atmesti ir tolesnį e, išlaidų mažinimą saugumui, sveikatos apsaugai, ar jūs ir toliau padėsite savo komisarams e, jų iniciatyvos iš aukšto nežiūrėdamas į mus iš pietų, įtikins, ar įtikinsite mus būti labiau e, patikimais ir konkretesniais. Būdamas patikimesnis ir konkretesnis. Atsiprašau. Ačiū. Iš tų kelių klausimų vienas buvo, į kurį dar nebuvo atsakyta, ar, ar aš kišiuosi Piero Moskovicijai sprendimus, jeigu jis norėtų keisti mokestinės politikos linijas. Ir jūs sakėte, kad e, aš sakau, jog taupimas yra vienintelis būdas kurti augimą. Visų pirma, aš to niekada nesakiau, nes tai netitinka mano įsitikinimu. Nežinau, kodėl kažkas sako, kad aš taip sakiau. Bent jau aš esu šimtų procentų tikras, kad aš taip niekada nesakiau. Aš tikiu, kad viešos išlaidos viešieji finansai turi būti tvarkingi. O Junkeris yra sakęs, kad negalime kurti klesinčios visuomenės, pasinaudodami vis didėjančią skolą, vis labiau įsiskolindami. Ir aš manau, kad Pieras sakė, kad kiekvienas euras išleistas uh, skolai aptarnauti yra euro atėmimas iš žmonių. Taigi mums reikia patikimo kelio į geresnę ateitį, siekiant ir fiskalinio balanso, tačiau tuo pat metu mums reikia ir konkretesnių tiek viešų, tiek privačių investicijų ateičiai, kad skurtume daugiau darbo vietų. Mano bendradavimas su Pieru bus skirtas augimo klausimams. Aš nebūsiu atsakingas už fiskalinę politiką. Tai nėra mano nebus mano reikalas. Kitas vicepirmininkas Valdis artimai bendravėjo su Pieru ekonominės valdysenos klausimais, tokiais dalykais, o aš daugiausia dėmesio skirsiu darbo vietų kūrimui kartu su Pieru. Ir tikiuosi, kad tai yra labiau į ateitį nukreiptas portfelis. Pone Šarie. Ačiū, ponė pirmininkė, paskirtasis komisijos narėsate. Daug sukaupęs patirties, būdamas e, ministru pirmininku ir e, <clears throat> daug nuspelnėte kovodamas su jaunimo nedarbu. Tai suteikia nemažą tikimybę, kad įtikinsite valstybės narės būtinybę kovoti su jaunimo nedarbu. Reikia politinių sprendimų, nes priemonių lėšų tam yra kaip komisijos narys atsakingas už šią politikos sritį, kokiu veiksmu imsitės tam, kad e, išspręstumėte šią lygti ir sugebėtumėte e, daugiau dėmesio skirti naujiems įgaliojimams e, susijusiems su aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimu ir kaip padėsite tiems jauniems žmonėms, kurie nėra įgyję profesinės kvalifikacijos, nes jų taip pat dalis nemaža tarp darbo neturinčio jaunimo. Ačiū. Garantijos jaunimui yra puikia priemonė. Truputėlį e, panagrinėjau, kokiu priemonių įmamasi Austrijoje, pavyzdžiui, sprendžiant jaunimo nedarbo klausimą ir Austrijos modelis susijęs su profesinėmis praktikomis galėtų būti pritaikytas kitose šalise, taip pat ir Suomijoje, pavyzdžiui. Tai yra vienas iš pavyzdžių, yra ir daugiau, mes nekalbėjome iki šiol apie moterų vaidmenį darbo rinkoje. Tai yra <clears throat> vienas iš neatskleistų Europos potencialų, turėtume moteris skatinti aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, tai taip pat yra ir ekonomikos augimo šaltinis ir turime daugiau dėmesio skirti neįgalių žmonių teisiai dirbti, nes mano vertinimu darbas yra daug vertingesnis dalykas nei pašalpų gavimas arba tik pinigų uždirbimas. Tai yra, taip, darbas suteikia galimybę pačiam pasirūpinti savo gyvenimu, susikurti savo tinkamas gyvenimo sąlygas gyventi laimingai. Neįgalų žmonės taip pat turi tokią teisę. Kai dirbau šalies premjeru, pradėjome gyvendinti 18 milijonų eurų vertės programą, kuri buvo skirta skatinti darbdaviams samdyti skatinti darbdavius samdyti neįgalius darbuotojus ir ši programa buvo aukštai vertinama tarp jos dalyvis. Yra labai daug dalykų, kurių galime vieni iš kitų pasimokyti ir dabar pasistengsime koordinuoti savo veiklas ir pastangas ir manau, kad komisijos veikloje taip pat bus labai svarbu atsižvelgti į teigiamą patirtį. Ačiū. Kitas klausimas jau užduos ponia Konstancija Kreil. Regionų komiteto narė. Ačiū ponia pirmininkė, ponia Katainenai ateitie būsite atsakingas už sąjungos politikos koordinavimą ir mokslinio tyrimų politikos koordinavimą, kokiu konkrečiu priemonių esate numatęs imtis tam, kad užtikrintumėte tarp šių dviejų politikos ryčių kuo didesnę sąveiką, ką ketinate nuveikti, kad e, paremtumėte regionus, jiems siekiant e, specializuotis tam tikrose pažangiose sritise. Grįžtu prie 300 milijardų investicinės programos. <clears throat> Tos lėšos galėtų taip pat būti skirtos regionams tam, kad e, būtų investuojama e, į tam tikrus specifinius tikslus, nepamirštant bendro investicijų konteksto komisiją. Ačiū. Nepaisant to, kad nauja komisija dar nėra patvirtinta, mes jau kalbamės su kolegomis, su Kristalina apie mokslinių tyrimų finansavimą iš ES biudžeto lėšų. Pavyzdžiui, 80 milijardų, jeigu teisingai pamenu, pagal uh, horizonto programą yra skiriama šioms reikmėms Tačiau taip pat e, yra 15 skirtingų biudžeto eilučių, kurios yra skirtos moksliniams tyrimams paremti mažos vietinės įmonėse ar kitose srityse. Taip pat struktūrinių fondų lėšas galime pasitelkti moksliniams tyrimams finansuoti. Kristalina daug geriau informuota apie šios klausimus nei aš, tačiau tikiu tuo, ką ji man sakė, kad kartu su komisijos nariu atsakingu už struktūrinius fondus ir Kristalina ir aš turime rimčiau vertinti galimybę apjungti tam tikras biudžeto eilutes kad būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Galėtų būti čia pasitelktas Europos investicijų bankas, kitos finansavimo priemonės ir sutelkdami struktūrinių fondų išteklius horizonto programą ir pritraukdami šiek tiek papildomų lėšų iš privataus sektoriaus galėtume pasiekti daug geresnių rezultatų. Šios veiksmus turėsime koordinuoti. Ačiū. Klausimą užduos kolega Langen. Ačiū, ponė Katainenai. Norėčiau pritarti Lizai Ferreirai. Jūs reikėtų vertinti pagal darbus nuveiktus. Ir Suomija čia yra geriausias pavyzdys, yra moderni šalis, turinti nedidelę valstybės skolą, moterų vyrų teisės yra visiškai uh, gerbiamos, e, vienodė atlyginimai mokami turėtų būti ideali šalis valdyti kairiesiams, nepaisant to iš jūsų yra reikalaujama pateikti receptus apie tai, kaip uh, e, uh, e, keulės turėtų dėti kiaušinius. <clears throat> tai uh, Čia esminis klausimas, manau, kalbant apie struktūrinės reformas, yra ar pavyks mums pritraukti e, privatų kapitalą į e, investicinių projektų finansavimą, užuot e, taikstantis su situacija, kad tas privatus kapitalas nusėda rizikos valdymo fondose, dabar Luxemburgė arba kur nors kitur. Ačiū, ponė Langenai, minėjote, kad svarbiausias dalykas yra pritraukti daugiau lėšų tikrosioms, į tikras investicijas, prie tikrų investicijų. E, nesiekti, kad e, tos lėšos nusėstų arba būtų laikomos paprastose banko sąskaitose. Tai susijęs su, su likvidumu ir turime aiškiai pasakyti, kad trūksta tiek paklausos, tiek pasiūlos. Kadangi vadovavau vyriausybei, kurios sudėtyje buvo tiek kairiųjų, tiek liberalų, tiek dešiniųjų partijų atstovų, aš e, šiek tiek išmanau bendradarbiavimo aspektus. Puikiai žinau, kad jeigu e, įmonėms bandysime primesti, su kuo bendradarbiauti, tai nebus naudinga. Per e, pirmosius mūsų vyriausybės darbo metus mėginame tą daryti, mėginame e, kovoti tiek tarpusavyje, tiek su kitomis struktūromis, tačiau po to nustojame tą daryti, nes supratome, kad pradėjus kovoti ir ginčytis bendro sprendimo prieimimo paaiškus užtrunka ilgai. Aš manau, kad tiek ponė Ferreira, tiek ponas Langenas, tiek aš tikrai galėtume rasti bendrų sąlyčio taškų. Aišku, kai kuriomis temomis mūsų pozicijos skirtusi, tačiau galėčiau bent dešimt sričių išvardinti, kuriuose mes, mūsų požiūris yra panašus, taigi susitelkime ties tomis sritimis, kuriuose mes galime nuveikti ką nors naujo ir naudingo, o nešvaistykime laiko nesutarimams kolega Jens Nilsson iš transporto komiteto. Ačiū pirmininkė. Galbūt aš sėdžiu šiek tiek toliau, tai nesu labai pastebimas. Noriu grįžti prie užduoto klausimo apie tai, kad Junkeris ir Ševčiovis jūs praėjusią savaitę nemažai kalbėjo apie socialinį dempingą. Norėčiau pakalbėti apie tai transporto sektorijoje. Manau, kad rinkimų kampanijos eigoje Skandinavijos šalise šis klausimas buvo svarbus, buvo kalbama apie nesveiką konkurenciją, socialinį dempingą, ypač prekių gabenimo srityje. Praėjusią savaitę buvo užduotas klausimas ir jūs būsite atsakingas už transporto politikos koordinavimą kaip komisijos vicepirmininkas. Komisijoje dažnai susidurime su asmenimis, kurie nieko nenori girdėti apie šį klausimą. Todėl jis yra labai svarbus, kokiu veiksmu imsitės, kad e, krovinių gabenimo srityje sumažintume, sumažintumėte arba kovotumėte su socialiniu dempingu. Labai ačiū. Šis klausimas labai svarbus. Jūsų patirtis šios rytė daug didesnė nei mano, tačiau manau, kad turėtume vadovautis principu, kad jeigu apsisprendžiame investuoti į plataus masto transporto infrastruktūros projektus Europoje, turime sipareigoti, sukurti pridedamąją vertę visai Europai, tai yra užtikrinti geresnės žmonių ir rinkų tarpusavio sąsajas. Viena iš prielaidų naudojant europinės lėšas turėtų būti ta, kad investicijos turėtų būti skiriamos tik tuo atveju, jeigu laikomasi socialinės rinkos ekonomikos svarbiausių kriterijų. Socialinis dempingas nėra vienas iš tų kriterijų. Jeigu galėtumėte man pranešti konkrečius pavyzdžius apie socialinį dempingą krovinių gabenimo srityje, transporto sektorijoje, Būčiau dėkingas, jeigu man apie tai praneštumėte, nes mes turime teikti pasiūlymus e, susijusius su investicinės aplinkos gerinimu. Ir jeigu e, tam tikrose sritise yra pasitaiko socialinio dempingo atveju, tai reikėtų imtis lankščių priemonių siekiant juos pašalinti. Ačiū paskutinį klausimą, užduos kolega Burhard Balts. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Kataininai, malonu jūs vėl čia matyti dalyvaujančiame klausime. Tris trumpus klausimus noriu užduoti. Pirmasis dėl Europos semestro, dėl uh, rekomendacijų rengimo atskiroms šalims komisija bus atsakingas už konkurencingumą, kaip sieksite užtikrinti, kad rengiant rekomendacijas šalims konkurencingumo stiprinimui būtų skiriamas pakankamas dėmesys. Antras klausimas, palankiai vertiname jūsų teiginį, kad reikia papildomų investicijų skatinant ekonomikos saugimą ir konkurencingumą, kaip tačiau investicijos susijusios tam tikromis rizikomis, kaip ketinsite šį klausimą spręsti. Trečias jūsų teiginys dėl bendradarbiavimo su Europos parlamentu, Kaip užtikrinsite Europos parlamento dalyvavimą tvirtinant investicijų paketą ir e, kaip įtrauksite parlamentą į diskusijas dėl konkrečių projektų? Labai ačiū. Ačiū už klausimą. Dėl valstybėms skirtų specifinių rekomendacijų. Parlamentas supranta, kad 80 procentų tų rekomendacijų yra įgyvenama valstybėse narėse, mano galbūt statistika kiek kitokia. As well as possible. I would need your help in this. Tačiau, kad ten bebūtų, visada man prireiks jūsų paramos, kadangi jūs galite paraginti savo šalių vyriausybės atsižvelgti į šias rekomendacijas. Aš tiesiog galiu pasistengti, kad tos rekomendacijos taptų veiksmingesnės, aiškesnės, kadangi jos tiesiog nukreipia į teisėkūros procesus valstybėse narėse. Bet to Europos semestro e, apžvalgos yra labai svarbios. Kaip didelių investicijų rizika E, e, pažaboti. Jeigu privatus sektorius investuoja, žinoma, rizika išliks. Tačiau kita vertus negalima e, perkelti visos rizikos tik tai ant viešojo sektoriaus pečių. Tačiau jeigu mes kurime bendrą įmonę, tai tą riziką reikėtų tolygiai pasidalinti. Todėl reikėtų ir viešajame sektoriuje siekti sumažinti rizikos tenkančios viešajam sektoriui lygį. Ir būtent dėl tos priežasties mes turėdami tikslą stabiliuoti situaciją, turime visų pirma naudotis infrastruktūros projektuose viešaisiais finansais. Dėkuoju